Okay, colleagues, we can... Kolegos, Periname prie penktojo mūsų darbotvarkės punkto keitimosi nuomonės misų pono Hansu Hugevortstu, tarptautinės apskaitos standartų valdybos pirmininku. Malonu Jūs čia pasveikinti ekonomikos komitete. Ponas Hogevorst yra dirbęs Niderlandų E, finansų ministru. Ir mūsų komitete lankosi kaip tarptautinės apskaitos standartų valdybos pirmininkas, e, institucijos, kuri nuo 2001 rengė tarptautinius apskaitos standartus. Ir pirmą kartą Ekon komitetas džiaugiasi galėdamas jūs su jumis susitikti, jums einant šias pareigas. Manau, kad tai puikiai ir, ir, ir laik, laiku atsivėrusi galimybė e, aptarti mums bendrai rūpimus klausimus susijusius su apskaita. Taip pat dabar vykstančios pamatų sistemos reforma, bei taip pat aptarti rengiamas, rengiamus naujus devintą ir ketvirtą tarptautinius finansinės apskaitos standartus Taigi, mūsų komitetas, žinoma, daug dėmesio skiria apskaitos klausimams, atsižvelgiant ir naująją Europos finansinės atskaitomybos patariamosios grupės darbą ir jos valdyseną ir SCAP darbą. Taigi, sveiki, ponė Hogevors ir dabar suteikiu galimybę Jums padaryti savo patariamą įžanginį pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu čia draugės su kolega Filip Donžu ir noriu pakalbėti apie TFAS ir TASV. Esu tikras, kad kokybiška apskaita niekada nebuvo tokia svarbi Europai iki šiol kaip šiandien. Dėl finansinės krizės Europas suvokė, kad jai būtina sumažinti priklausomybę nuo bankų finansų. Dėl šios priežasties ES nori sukurti kapitalo rinkų sąjungą ir ši sąjunga įmonėms užtikrintų geresnę prieigą prie kapitalo rinkų. Manau, kad kapitalo rinkos gali e, atnešti šviežio oro gūsi Europos verslui, kuriam trūksta kreditų. Tačiau tos kapitalo rinkos turi būti tinkamai reglamentuojamos. E, jose dažnai dominuoja trumpalankiai interesai. Ir kai žmonėms patikimi kitų žmonių pinigai, būtinos taisyklės, kad būtų užkardytas piknaudžiavimas. Apskaitos standartai yra kapitalo rinkų infrastruktūros e, taisyklių dalis. Patikima informacija yra būtina, jeigu norime užtikrinti pasitikėjimą mūsų rinkos ekonomiką. Tarptautinė apskaitos standartų valdyba ir siekia užtikrinti kapitalų rinko atskaitomybę ir skaidrumą mes norime užtikrinti, kad rinkos dirbtų sąžiningai. Praeitie e, valdybai teko kovoti sudėtingose mūšiuose, kad e, būtų e, nušviesti, nušviestos visos paš, paslėptos išlaidos ir įsipareigojimai. Investuotojai dabar turi visą informaciją apie uh, akcijas ir apie susijusius įpareigojimus. Įmonės e, labai aktyviai protestuoja prieš mūsų e, rengiamus standartus. Rinko, mes rinkoms e, taikome labai griežtą discipliną kuri yra daug griežtesnė nei, viešajam, nei viešojo sektoriaus apskaitai e, keliami reikalavimai, kur, pavyzdžiui, e, tarkim, su pensijų fondai siejama atsakomybė dar yra slapta informacija. Kaip žinote, komisija šiuo metu vertina e, tarptautinių finansinės apskaitos standartų po, poveikį Europos Sąjungoje. Jie nėra e, tobuli, tačiau mes tikime, tikimės, kad bus prieita išvados, kad šie standartai teigiamai paveikia Europos ekonomiką. Dabar norėčiau paaiškinti, kodėl e, esu tokios optimistiškos nuomonės. Visų pirma, tarptautiniai finansinės apskaitos standartai 2005-aisiais e, Europos e, rinkoms pasiūlė bendrą apskaitos kalbą bendrus apskaitos terminus, nes iki to laiko egzistavo 15 skirtingų sistemų. Europos pensijos fondai ir kiti institucijų investuotojai ir kreditoriai privalėjo patys savarankiškai išsiaiškinti, ką tai reiškia, nes vertimo e, apskaitos, iš, į apskaitos kalbą nebuvo. Šių tarptautinių finansinės apskaitos standartų, atsirai, standartų atsiradimas viską pakeitė kur jie užtikrina skaidrumą, taip pat galimybę palyginti situaciją skirtingose šalise. Da, prie šių institucijų taip pat prisijungia ir Europos e, vertybinių popierių ir rinkų institucija. Investuotojai atsidūrė geresnėje situacijoje ir tai naudinga įmonėms. Apskaitos rytyje užtikrinamos lygios, lygios galimybės visiems. Tai taip pat e, reiškia didelius didelį išlaidų sumažėjimą įmonėms. E, Europos Sąjungai e, įdiegus tarptautinius finansinės apskaitos standartus, daugelis pasaulio šalių pasiekė jos pavyzdžių. Šie standartai dabar įdėkti 114 šalių. E, visa Europa, Latino Amerikos valstybės, Kanada, taip pat daugelis Azijos šalių naudojasi šiais standartais. Jie plinta ir kinų bei japonų įmonėse. Junktinės valstijos dar atsilaiko, bet netgi ten dirbančios Europos įmonės gali remtis tarptautiniais finansinės apskaitos standartais, dirbdamos Europos, atsiprašau, Amerikos e, rinkose. Šių standartų e, splitimas yra labai naudingas Europos investuotojams, pavyzdžiui, pensijų fondams. Reik, tai aktualu, kuomet e, investuojama į dinamiškas augančias rinkas Ir pavyzdžiui, dabar tapo lengviau dirbti uh, su Korejos, Brazilijos ir Afrikos įmonėms, įmonėmis. Tai taip pat sumažino apskaitos išlaidas ir užsienio padaliniuose. Didelė dauguma iš 114 šalių taikančių standartus, juos įsivedė be didelių pakeitimų. Ir jei, nors jos ir e, įdėgė standartus jų nekeisdamos, tai nereiškia, kad visiems viskas yra priimtina. Tačiau visi supranta, kad visiems labiau apsimoka remtis vienu patvirtintų vienodų taisyklių standartu. Europa taip pat įdėgė visus mūsų standartus išskyrus vieną išimtį. Tačiau tai nereiškia, kad ES atsisakė savo suverenumo apskaitos standartų srityje. Europa ne, neįdėgė mūsų standartų aklai. Ir Europa, lyginant su kitomis teritorijomis, įdėgė labai e, griežtai, labai ištobulintą standartų dėgymo procedūrą. Mūsų valdyba žino, kad e, jeigu mes rimtai ne, netraktuotumėte Europos indėlio į mūsų, į mūsų rengiamus standartus, e, iškiltų pavojus mūsų organizacijai. Tačiau mes klausėmės ne tik Europos. Mes klausomės e, ir kitų valstybių ir teritorijų nuomonių. E, Nebejoju, kad e, e, tarptautinių finansinio apskaitos standartų vertinimas Europoje e, apims ir kritiškas pastabas. Mes bandome įsiklausyti į konstruktyvę kritiką. Mes pritarėme, kad finansinės ataskaitos ta, pagal, rengiamos pagal mūsų reikalavimus yra pernelyg ilgos. Mes suprantame investuotojų susirūpinimą, kurie, kuriems rūpi pelnas. Taip pat mes manome, kad reikia imtis priemonių, jog nebūtų galimybių e, balanso e, lape surašyti nepadengtą turtą ir pelną. Ir kaip ir centrinių e, centriniai bankai bei kitos finansinės institucijos, mes turime būti nepriklausomi nuo politikų įtakos. E, taisyklių e, vaidmuo tapo ypač svarbus e, po finansų krizės. Todėl e, konkrečių interesų grupių veiklą reikia bandyti ypač apriboti. Norėčiau prieiti prie išvadų. Mes džiaugiamės Europos siekių sukurti Europos kapitalų rinkos sąjungą. Manome, kad tarptautinių standartų vaidmuo yra labai svarbus įgyvendinant šį užmojį. Kapitalo rinkos e, funkcionuos tinkamai tik, jeigu galios geros taisyklės, o e, tarptautiniai standartai ir yra tokių taisyklių dalis. Tarptautinė standartų valdyba yra pasirengusi sutikti Europai priemonės, kad ji įgyvendintų šį užmojį. Ačiū Jums uždėmesį ir esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Really Dėkoju už šią įžangą. Dabar pirmiausia kalbės ponas Balts, EPP vardu. Yes, uh, yeah. Dėkoju, pirmininkė. JASB dirba kaip tik tais uh, su draudimo kontraktu IFRS 4 Mm, tai turėtų būti suderinta su devintuoju standartu. Kaip galima užtikrinti, kad abu standartai būtų tarpusavyje suderami? Ir kaip ilgalaikio draudimo modeliai yra priimami domen. Kitas klausimas, jūs kaip mm, pirmininkas Europos statistikos valdybos patariamosios tarybos kalbėjote apie proporcionalumą. Aš asmeniškai kritiškai žiūriu į tai, kaip jūs žiūrite į e, tai, nes mažos ir vidutinės įmonės ypatingai susiduria su šiomis problemomis, kadangi harmonizacijos e, kol kas nėra, tačiau vis tik tais jos reikėtų. Much, um, Ačiū. E, devintąjį mes užbaigėme, dešimtąjį mes šiuo metu rengiame, nes tai labai svarbus klausimas politinių požiūrių ir ekonominių požiūrių. Mes turime užbaigti ketvirtąjį Aiveras ir turime, e, mes dar neužbaigėme savo svarstymų tuo klausimu. Apskaita ir ilgalaikiai investavimai. Geriausias ilgalaikis investavimas tai pirkti įmonių akcijas. Labai svarbu, kad investuotojas pasitikėtų įmonės apskaitos sistema, kad pirkėjas žinotų jog nėra apgaunamas. Vadinasi, labai skaidriai įmonė turėtų pirkėjui pristatyti ir galimybės, ir riziką. Svarbiausia, kad visos paslėptos rizikos ir įsipareigojimai būtų įtraukti į balansą. Dėl to ir svarbus tas standartas. Dėl mažų ir vidutinių įmonių, kai jos nėra mm, listinguojamos biržoje, tai joms nereikia taikyti. Joms nereikia taikyti to standarto. Didžiosios įmonės jos taiko IFRS tarptautinius finansinius pranešimo standartus. Mm, ir devinto standarto reikia laikytis tuo atveju, jeigu įmonė, įmonės akcijos e, kotiruojamos biržoje. Tai yra mm, vertybinių popierių reklame, reguliuotojų atsakomybė, ne mūsų atsakomybė. Mes šiuo metu rengiame programą dėl informacijos atskleidimo, kad įmonėms būtų lengviau atskleisti savo informaciją, paskelbiant savo finansinės ataskaitas. Ačiū. Toliau ponas Baje, socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išsiaiškinti, kas konkrečiai buvo pritaikyta susijęs su tomis taisyklėmis, e, ką jūs darote e, tol, e, toliau. Ir kita vertus norėčiau dėl investuotojų paklausti. Tiek Europoje, tiek kitur. Mm visi abejoja dėl 2010 taisyklių taikymo. Nes per metus reikėtų viską, visą buhalteriją suvesti, tuo tarpu tai yra nedaroma ir neatsižvelgiama į atsargas, kurias gali būti sukaupusi savivaldybė, miestas arba regionas. Sutartyse yra numatyta, kad būtų išanalizuota tik tais išlaidos ir išlaidos, tačiau tai yra tik tais grina skola, bet nėra atsižvelgiama nei, nei į turtą, nei į kitus įvairius aspektus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti. Taigi jūsų nuomonė. Yes, my, my colleague will be able to answer the second uh, question in, in, in... Mano kolega atsakys į antrąjį klausimą prancūziškai. Na, tai kokios pagrindinės problemos, su kuriamis susidurėma įgyvendinant tarptautinius finansų pranešimo standartus? E, vykdoma sudėtinga verslo veikla, daug įmonių turi įsipareigojimų pensijų fondams ir pensijos labai sudėtingas rytis. Jų apskaita sudėtinga. Netgi mažos ir vidutinės įmonės turi kartais išvestinių vertybinių popierių. Dėl to apskaita tampa sudėtingesnė. Bet paprastiems verslo modeliams IFRS standartai nėra toks jau sudėtingas dalykas stebina tai, kad pasaulyje IFRS priėmė 114 šalių, bet jos nesusiduria su problemomis. Brazilija, Koreja, Malazija, Singapūras. Jos jau priėmė tos standartus ir nesusidūrė su ypatingomis problemomis. Aš nesiniai kalbėjau su auditoriais ir jie man sakė, kad tose šalise audito standartai jų lygis labai panašus į Europos, tai yra aukštas. Į antrą klausimą norėčiau atsakyti. Jis yra susijęs su um, buhalterijos standartais ir viešąją buhalteriją. Tačiau tai nėra mūsų veiklos rytis. IPSA normos taikomos uh, valstybėms ir savivaldybėms. Mes jų ne E, kuriame, tai IPSAS Board e, kuria šituos standartus. Žinoma, yra darbo santykiai, yra e, tam tikri standartai, kurie yra paremti privačios buhalterijos nuostatomis. Žinoma, yra labai neblogų dalykų, kurių, kurių galima pasimokyti iš e, privačios buhalterijos, pavyzdžiui, ilgalaikių investicijų atsipirkimas ir panašiai, ir valstybės laikosi arba nesilaiko IPSA standartų. Jos neprivertos to daryti. Kai kurios valstybės būtent tuo ir remiasi, kitos, valstybė, e, kitos uh, turi kitas taisyklės ir mes čia nieko negalime padaryti. Kaip nori valstybės, taip elgesi. Thank you. Uh, now next speaker. Kitas kalbėtojas EKR atstovė. Dėkoju už atsakymus. Aš nusivylusi, kad JAV vis dar nesilaiko IFRS standartų. E, štai kur didžioji problema, kadangi JAV kompanijos veikia visame pasaulyje. Aš noriu paminėti tai, ką sakė Financial, ką rašė Financial Times neseniai ponas Samuels. Jisai rašė, kad reikėtų eiti toliau nei IFRS 9 standartas. Ir įmonės turėtų atskleisti, kokių nuostolių tikisi kiekvienais metais. Jūs minėjote, kad seniai, neseniai pabaigėte IFRS 9 standarto peržiūrą. Ar ketinate ateityje nagrinėti tokius klausimus kaip įmonių valdysena? Pirmiausia, jūsų komentaras apie JAV. Taip, mes nusivylę, kad jie vis dar nedalyvauja įgyvendinant tą standartą. Palūkėkime, pažiūrėkime, kas vyksta ateityje. Jų kapitalo rinka didžiausia pasaulyje, taigi jiems galbūt sunku priimti tą sprendimą. Aš vis dar tikiuosi, kad JAV apsispręs panašiai kaip Japonija. Tai yra leisti individualiom atskirom įmonėm e, priimti IFRS standartą ir jį taigyti. Aš pats esu finansinio stabilumo Mm, valdybos narys ir ta informacijos atskleidimo darbo grupė iš tiesų atliko puikų darbą. Informacijos patikimas daugiau nei reikalauja IFRS yra geras dalykas. Kai atskleidžiama informacija apie riziką, įmonės galėtų tą informaciją panaudoti ir rengiant IFRS pranešimus. Mes sulaukime daug kritikos, kad mūsų reikalavimai dėl informacijos atskleidimo yra pernelyg griežti, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi turime elgtis išmintingai. Bet kit, Kiti dalykai, kurių mes reikalaujame, kiti mūsų reikalavimai vertinami teigiamai. Dabar Alde vardu. Om de heer Hogevorst in zijn moedertaal eh, te bevragen. Ačiū. Noriu kalbėti savo gimtają kalbą. Aš norėčiau paklausti jūsų dėl finansinių institucijų standartų. Esmai padarė e, tyrimą ir pa, pa, pamatėme, kad e, labai skirtingai standartais yra vadovaujamasi tose institucijose ir, pavyzdžiui, atliekant stres testus bankuose, mes pamatėme, kad e, bankų balansą vertinant, tai irgi mm, labai neigiamą įtaką turi. Kaip jūs tai vertinate? Kitas dalykas dėl e, mažų ir vidutinių įmonių mokesčių mažinimo. Mm, direktyva dėl, e, finans, dėl buhalterinių standartų mažoms ir vidutinėms įmonėms numato supaprastinimus. Kaip jūsų nuomonė ta direktyva įgyvendinama valstybėse narėse, ar įmanoma mažas ir vidutinės įmonės įtraukti į tą supaprastintą režimą? Ačiū. My, my will, uh, Philippe, uh, will... Mano kolega atsakys į klausimą apie mažos, mažas ir vidutinės įmonės. Aš į pirmą jūsų klausimo dalį. Pirmiausia, tai pasakysiu, kad ESMA teisingai elgesi iškeldama tas problemas. Anksčiau nacionaliniai reglamentuotojai negalbėdavo palyginti finansinių ataskaitų, nes jos būdavo parašytos visiškai skirtingai. Dabar yra bendras vardiklis IFRS ir visos tos problemos išvelkamos į dienos šviesą. Ir reglamentuotojai gali įgyvendinti reikalavimus. Tai ne mūsų užduotis. Tai reguliuotojų užduotis užtikrinti, kad standartai būtų taikomi tinkamai. Į priekį žengiame milžiniškais žingsniais, tačiau dar daug reikės nuveikti. Su ESMA mes dirbame labai glaudžiai jei jie mano, kad mūsų standartai e, turi trūkumų, jie į mus kreipiasi tiesiogiai ir mes labai atidžiai juos išklausome ir kartais keičiame standartus pagal jų pasiūlymus. Reikia e, labai glaudaus bendradarbiavimo tarp ISB, kurie kūrė standartus, <coughs> ir esmos, ir todėl mes esame pasirašę savitarpio supratimo e, memorandumą. We, uh, ISB, Pirmiausia, mes valdyba nedirbame su standartų įgyvendinimu. <coughs> Besivystančios valstybės ir pasaulio bankas pageidavo, kad mes parengtume standartą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai buvo padaryta 2009 metais. Tačiau oficialiai teisės aktų tas standartas nebuvo patvirtintas ES. Kai kurios valstybės narės nusprendė priimti tą standartą kai kurioms įmonių kategorijoms. Tai pora valstybių narių. Ir daugiausia tas standartas naudojamas savanoriškai. Jis naudingiausias svarstant e, mažų ir vidutinių įmonių finansavimą. Jeigu MVI nori būti finansuojamos bankų, o nori būti finansuojamos kitų finansinių institucijų, jos turi pateikti tam tikros finansinės informacijos. Ir Mūsų produktas, mūsų standartas gali būti naudingas toms, toms MVI, kurios nori tokio finansavimo ir turi pateikti finansinę informaciją. Ačiū. Guė vardu Viegas. Boa tarde. Eh, nós eh, evoluímos eh, Ačiū. Nuo pokario iki pačių dienų mes vystėmės, buvo valstybinis kapitalizmas, tada jisai vystėsi į monopolistinį kapitalizmą, didelis monopolijos. E, atsirado ir aišku, kad tos e, didelės monopolijos labai daug aptarinėjimas valstybėse narėse. Aš norėčiau kaip tik tais klausimų keletą užduoti susijusių su tomis vykstančiamis e, diskusijomis dėl JSB ir dėl tų standartų, kurie yra priimami tie standartai, liečia daugelį įmonių, dešimtis tūkstančių įmonių. Ir tos Tokiu būdu gerinama informacijos perdavimas ir panašiai. Tačiau aš norėčiau svečių paklausti, ką jie galvoja apie ISB legitimumą ir nepriklausomumą. kadangi žinome, kad e, daugiausia viskas eina iš viešojo sektoriaus, visas finansavimas, e, koks, kokia proporcija pasiskirsto finansavimas iš viešojo ir iš privataus sektoriaus. Taip pat labai Daug kolegų praėjo pro, tas, pro tą didžiųjų įmonių tinklų. tinklą. Dėl to e, galiu logiškai iškelti klausimą dėl IASB priklausomumo ar nepriklausomumo. Man taip pat būtų įdomu sužinoti, ar tik ne ta pati institucija, kuria standartus ir juos kontroliuoja. Galbūt e, kalbant apie centrinį banką reikėtų atskirti tas dvi funkcijas. Štai tokius, tokius klausimus norėčiau jums užduoti ir iš, išklausyti jūsų nuomonės. Uh, Ačiū už šį svarbų ir e, tiesų klausimą. Daug mums užduodama klausimą apie mūsų pačių valdyseną. Čia nieko blogo. Visų pirma, mūsų priežiūros institucija tai yra stebėsinos valdyba ir ją sudaro atstovai iš valstybinių institucijų. Jie paskiria patikėtinius, ne įmonių atstovus, o valdininkus, tarnautojus. Gali būti, kad kai kurie iš jų anksčiau dirbo įmonėse. Pavyzdžiui, mūsų patikėtinių pirmininkas anksčiau dirbo Prancūzijos atitinkamoje įstaigoje. Aš pats esu valdybos narys, bet esu valstybės tarnautojas. Taigi, aukščiausias lygmo yra valstybės tarnautojų. Lygmo jie paskiria e, patikėtinius, kurie stebi visą mūsų organizaciją. Finansavimas. Daugiau kaip du trečdaliai mūsų lėšų skiriama iš viešųjų šaltinių, valstybinių šaltinių, iš vyriausybių, iš e, vertybinių popierių reglamentavimo institucijų. Tai priklauso, įnašai priklauso nuo BVP. Ir taip sudaromas mūsų biudžetas. Dauguma valstybinių lėšų ir stengsimės ateityje, kad ateityje ta valstybinių lėšų dalis būtų dar didesnė. Svarbiausias dalykas, kad mūsų valdybos nariai yra visiškai nepriklausomi. Ne vienas nėra susijęs su komercinėmis arba privačiomis organizacijomis. Jie pilnu etatu dirba nacionalinėse įstaigose kaip e, e, tarnautojai. Mes reikalavome, kad mūsų valdybos nariai būtų visiškai nepriklausomi, nedirbtų privačiose struktūrose. Taip pat mūsų priežiūros procesas, ko gero, skaidriausias iš bet kokių ekonominių standartų organizacijų. Visi mūsų susitikimai yra vieši, nes jie transliuojami internetu. Visi gali juos stebėti. Visi mūsų dokumentai skelbiami viešai draudžiama valdybos nariams susitikti privačiai, ne, neleidžiama penkiems valdybos nariams dalyvauti privačiuose susitikimuose, kad jie iš anksto neparengtų sprendimų. Ir tokios garantijos nustatytos tam, kad būtų užtikrintas mūsų nepriklausomumas nustatant standartus. Mus stebi valstybės tarnautojų tas viršutinis ligmo ir, kaip aš iš pradžių sakiau, mes vadovavomės tik tai viešuo interesu. Thank you. Next speaker is Greens coordinator Sven Giegold. Toliau uh, žaliųjų frakcijos vardu koordinatorius Sven Giegold. Norėčiau pratesti išsakytą mintį. Pradžioje kalbėjote apie nepriklausomumo principą ir palyginote savo funkciją su ECB funkcijomis. Na, aš sutinku, kad centriniai bankai privalo būti iš tikrųjų nepriklausomi, nes vyriausybė iškyla per, kyla per nelik didelę pagundą save finansuoti centrinio banko lėšomis. O kalbant apie finansinės apskaitos standartų nustatymą, politinėje teorijoje nėra e, pagrindimo e, kodėl jums suteiktas ypatingas statusas. Tai atsirado laikui bėgant. Iš tikrųjų, jūs turėtumėte būti viešąją tarptautinę organizaciją. Ir tokiame kontekste jūsų darbas ir toliau išliktų svarbus. Iš tikrųjų svarbu pasauliniu mastu derinti standartus. Tačiau neprimtina, kad dėl, demokrat, dėl demokratinių priežasčių, to, kad tokio regiono kaip Europa nariai toje organizacijoje nėra renkami nei parlamento, nei kitos demokratinės institucijos. Na, Kinija, kuri nėra demokratiška valstybė, nėra atstova, atstovavama demokratiškai išrinkto atstovo, tačiau Europos atstovai toje organizacijoje turėtų būti išrinkti Europos demokratinės tradicijos e, vardan. Noriu paklausti, kada rengėtės pasiūlyti demokratišką savo organizacijos struktūros peržiūrėjimą. Jūs kalbėjote apie patikėtinių fondą ir e, stebėsenos valdybą, tačiau to nepakanka, tai netitinka demokratijos principų. Mūsų organizacija, žinoma, ne tas pats kaip centrinis bankas. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad mes turime būti nepriklausomi, nes mes tvirtiname standartus, kurie labai e, stipriai veikia įmonį, įmonių veiklą. Praeitie tos tie standartai buvo tvirtinami privačiame sektoriuje. Iš dalies taip yra ir dabar. Ir standartų kuriejai yra ir privataus sektoriaus veikėjai. Iš, iš mums tai nelabai primtina. Pavyzdžiui, dabar kuriame naują standartą. Ir privatus sektorius labai. E, tam priešinasi, kalbu apie išperkamąją nuomą, parduodam, parduodamus, išperkamosios namos sutartis. Bankai pagaidautų, kad to, tokie, su, tokios sutartys nefiguruotų balanso lapuose. Taip, mes esame privati organizacija, nesame demokratiškai renkama. Nežinau, ar parlamentas iš tikrųjų norėtų rinkti buhalterį. Uh, bet jūs juk nerenkate visų Europos viešųjų organizacijų, visų narių. Bet jūs esate ne apskaitininkas, jūs tvirtinate standartus, kur, kur, kuriais privalo vadovautis paskui apskaitininkai. Jūs kuriate standartus ir, ir tai yra kita situacija. Jūs išsakyti argumentai galioja viso, visoms ekonomikos rytims. Ir, ir na, aš čia neižvelgiu argumentų. Jeigu tarptautinės apskaitos e, standartų valdybos narės uh, tos valstybės, kurios taiko mūsų standartus, nuspręstų, kad ateityje mūsų organizacija turėtų tapti su tarptautinės sutarties organizacija, gal viskas pasikeis, kol kas tokių norų. Tokių norų nebuvo išsakyta, nes ne visos valstybės taiko tuos standartus, tai būtų sudėtinga pasiekti. Uh, O tuo tarpu, man atrodo, mums svarbu yra išlaikyti tam tikrą nepriklausomumą, kad apsisaugotume nuo komercinių interesų. Būtent tai ir darome. Ačiū. EFTD frakcija. Ar kas nors kalbės jos vardu? Prašau. Jei netoliau, ponas Bernard Monu. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų institucijos valdysena e, yra mums svarbi, tačiau turiu klausimą. Štai kokį. Europa labai mažai daro įtakos standartų nustatymę. E, Filipas Mištatas, EIB banko buvęs vadovas, išsakė nuomonę šiuo klausimu, taip pat buvęs e, e, komisijos narys, taip, taip pat nagrinėjo e, jūsų organizacijos sudėti. Ar dėl kokiu nors priežasčių nemanote, kad, ar nemanote, kad anglosaksiškasis, sakloniškasis modelis e, šiek tiek riboja jūsų nepriklausomumą? O kaip su Ameri Amerikoje galiojančiais standartais, kurie yra investuoti į trumpalaikį pelną ir į rinkas? Kaip jūs toliau užtikrinsite į ASB nepriklausomumą ir e, valstybę esančių organizacijos narėmis atstovaujamumą? Kaip prisiekėsite prisidėti prie ekonomikos atsigavimo? E, Ar nemanote, kad apskaitai keliami reikalavimai turėtų atitikti rinkos reikalavimus? Ar nemanote, kad tie standartai yra palankiausi didelėms įmonėms? Juk e, ilgalaikis tikslas turėtų būti už, sukurti didesnį vertę. Pirmasis klausimas buvo, kokiu poslinkiu mūsų organizacijos valdysenoje pageidaučiau. Kaip jau sakiau, du trešdaliai mūsų finansavimo yra iš viešojo sektoriaus. Mes taip pat e, gauname įplaukų parduodami leidinius. Ir taip pat e, dalis įplaukų ateina, pajamų ateina iš privačių šaltinių. Norėčiau, kad ateityje visos mūsų pajamos būtų iš e, viešojo sektoriaus. Kalbant apie ilgalaikės investicijas, tai norėčiau priminti, kad mes nekartą buvome kaltinti tuo, kad mes viską grindžiame rinką ir, ir kad norime viską e, gristi apskaitos lapę esančią turto vertę. Iš tikrųjų taip nėra. Bet istori, jeigu pažvelgsime istoriją, tai, tai finansų, pra, finansų sektoriaus raida tik tai susijusi su, su, su, šiuo, su mūsų darbo sritimi. Todėl neapsimoka E, kalbėti apie, dirbtinį, apie dirbtinius e, rinkos sviravimus. Mes norime užtikrinti skaidrumą investuotojams, suteikti jiems pasitikėjimo finansinėmis ataskaitomis, kad, kad jie būtų tikri, kad jog tos, tose dokumentuose atsispindi tikroji padėtis. Tai būtų geriausias mūsų indėlis į ilgalaikės investicijas, nes, kaip jau sakiau, būtent tai ir yra svarbiausia ilgalaikės investicijos, kurioms pasikėtų žmonės. Priečiau kai ką pridurti, kalbėdamas apie valdybos sudėti ir, ir, ir, ir kas daro įtaką valdybos sudėčiai. Valdybo yra Brazilas, korejietis Kinas, Japonas, Pietų Afrikos atstovas, e, Australas, penki europiečiai, trys amerikiečiai manau, kad E, amerikietiško mąstymo įtakos e, dominavimas valdybos nariams kaip ir negrėsia. Ačiū dabar. E, pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio. Pirmoji Silvi Guliar. Ačiū pirmininkė. Sveno Gigoldo užduotas klausimas, man atrodo, yra svarbus. Na, aš nieko neturiu prieš jūs kaip prieš žmogų, bet tą patį klausimą aš pati uždaviau ponui Karua, Karuanak. Kur... Ir turiu pasakyti, kad šiuo metu turi, išgyvename problemų su, su normomis, standartais, kurie e, yra tvirtinami nedemokratiškais ne, ne procesais. Uh, ir kai e, vertiname didžiojo dvidešimtuko susitikimus, mes suvokiame, kad reikia tokios demokratiškos priežiūros. E, tikriausiai diskusijos tuo klausimu tęsis. Noriu paklausti, ką jūs galėtumėte pasiūlyti, remdamėsi savo patirtimi, kaip galėtume įveikti šį etapą, šią kliūtį ir kaip jūsų nuomonė mes galėtume užtikrinti demokratijos dėmenį jūsų darbę ir įtraukti taip pat ir parla užtikrinti parlamento dalyvavimą. Kaip jūs sakiau anksčiau, aš e, galėčiau, na, iš, aš galėčiau teoriškai svarstyti, nes kol kas tai, tai nėra prakt, dėl įgyvendintas dalykas. Galbūt ateis toks momentas, kai valstybės, e, kurios taiko mūsų standartus, norės kažką keisti. Galbūt šio, mūsų organizacija taps, mūsų valdyba taps tarptautinė sutarties organizacija. Tai nebus lengva padaryti. O vertinant e, pastaruosius pokyčius. Praeitie net nebuvo stebėsenos valdybos, dabar veikia priežiūros institucija, kurios nariais yra e, pasaulio viešųjų, viešojo sektoriaus institucijų atstovai ir tai yra tikrai didelis žingsnis priekin. Aš apgailestauju, bet jūs tikrai visada tą patį kartuojate. Problema nes sutartis, nepapildomas sluoksnis, bet diskusijų tema yra. Ar, ar, ar, Ar, ar jūs girdite, ką sako įvairių institucijų atstovai ir, ir viešosios visuomenės atstovai? Jūs nedirbate demokratiškai, nekartokite, kad, kad viskas yra sudėtinga gyvenime. Demokratiška sistema pati savaime irgi yra sudėtinga. Uh, Nežinau, ką jūs turite omeny, kai kalbate apie demokratiją, bet mes tikrai bandome išlikti kiek įmanoma atviresni ir skaidresni, tvirtindami savo standartus. Mes esame atviri visiems, su mumis dirba daugybė priežiūros komitetų. Europos indėlis yra tikrai ženklus ir mes esame tikrai visą apimantį organizaciją. Pone Berešačiu, ponė pirmininkė, jūs kalbėjote apie stebėsenos grupę, bet aš norėčiau priminti, iš kur atėjo, iš kur atsirado ši iniciatyva. Iš tikrųjų, tai pono Radvano parlamente parengto pranešimo iš, išdava ir, ir jį rengiant buvo pradėta klaus, kelti, kelti klausimai apie tai. Tuo, tuo metu už tą sritį atsakingas komisijos, komisijos narys buvo ponas Magryvi. Ir buvo suabejota jūsų organizacijos valdysenos modelio tinkamumu. Ir buvo atrodo, kad po to buvo jūsų organizacija įtraukti ir amerikiečiai, ir japonai, nežiūrinti tai, kad amerikiečiai tuo metu iš vis nedirbo ne, ne su, tais, su jūsų standartais ir praėjus šešiems metams turiu pasakyti, kad mes nesame patenkinti įvykusiais pokyčiais ar, ar bandymais tobulinti padėti. Tie patys klausimai keliami. Iš kelių galima situaciją vertinti iš skirtingų požiūrių. Visų pirma, iš demokratijos požiūrio taško negalim, negalima teikti, kad standarto rengimas yra grinai techninė užduotis. Uh, pasakyk man, ką, norėsi, ką tu rengiesi mm, patvirtinti ir aš tau pasakysiu, ką tu nori pasakyti. Kalbame ne tik apie skaičius, apie standartus. Iš tikrųjų, tai susijęs su tam tikrais klausimus, kaip pavyzdžiui, kokiam modeliui teikėte pirmumą, prioritetą. Taip pat e, tai aktualu ir, ir santykiuose su viešojo sektoriaus institucijomis. Ir kalbant apie tai, reikia pasakyti, kad reikėtų rinktis kolektyviai priimtiną e, alternatyvą. Ir noriu kai ką pasakyti apie ilgalaikės investicijas. Turiu pasakyti, kad, kad mane nuolatos kreipiasi e, ilgalaikėmis investicijomis suinteresuotų įmonių atstovai, kurie teigia, kad jūsų standartai tam nepalankus. Antras klausimas – atstovavima, Europos atstovavimas. Žinau, kad, kad ne jūs užtik, galite užtikrinti geresnį Europos atstovavimą, bet ar jūs nemanote, na, kaip jūsų nuomonė geriau užtikrinti, kad Europ, europiečių balsas būtų gerai, geriau girdimas – nes jiems tai ypač aktualu. Ir galiausiai matau, kad jau man pasisakymui skirtas laikas baigėsi. Nekalbant apie demokratijos aspektus, gilinantis į tai, kodėl inicijuojate vieną ar kitą standartą finansinių rinkų reglamentavimo srityje, e, darbas turėtų vykti prižiūrint prižiūrint e, kitoms institucijoms. Ir jūsų organizacija turėtų, žinoma, vengti bet kokios galimos įtakos iš, iš šono. Tačiau Vėlgi, tai, su, tai, tai perina, čia perinu prie, dis, prie visų kitų klausimų aptarimo, kurios dėja nebuvo išnagrinėtos jūsų pasisakymą. Like that noriu dar kartą pakartoti, kad Europa visiškai nepriversta atsisakyti savo suvereniteto to, nes jūsų parlamentas juk yra ta institucija, kuri tvirtina mūsų standartus ir jeigu jums tie standartai nepriimtini, jūs juos galite atmesti. Na, tai iš dalies yra atominė bomba, bet Europai suteikta tikrai labai daug įgaliojimų ir mūsų valdybos nariai ne iš Europos, kartais reiškia nuomonę, kad Europos, Europai suteikta įtaka yra tikrai labai svari ir gal net per didelė, nes uh, E, Europa tikrai labai stipriai dalyvauja standartų tvirtinime. Ir Europos finansinės atskaitomybės patyriamojų grupė e, laikosi kitos nuomonės Norėčiau taip pat pasakyti, kad net jeigu e, tuos standartus tvirtintų tik viešojo e, sektoriaus institucijos, tai neužtikrintų jų kokybės. Daugybė, kaip jau sakiau savo vadinime pasisakymę, viešojo sektoriaus, viešajame sektorijoje galiojančio apskaitos standartų yra įdingi. E, Ir, pavyzdžiui, kai kurių šalių e, vyriausybės než, net nežino, su kokia atsakomybė su, susiję jų prižiūrimi pensijų fondai ir ką tai reiškia. Taigi, visiškai demokratiškas, tik viešajam sektoriui patikėtas tų standartų nustatymas nebūtinai garantuotų visą tai, ko, ko jūs prašote. E, Aš uždaviau klausimą ne apie tai. Aš sakiau, kad nustatinėdami standartus jūs turėtume siekti užtikrinti finansinį stabilumą. Ir būtent todėl siūliau e, taip pat e, nepamiršti bendradavimo ir su TVF. Kaip jau sakiau, aš esu finansinio stabilumo valdybos narys taip pat. Ir Aš manau, kad mūsų prievolė yra taip pat prisidėti prie stabilumo užtikrinimo ir skaidrumo didinimas, mano galva, buvo mūsų didžiulis indėlis, ypač prieš krizę. Jeigu, jeigu prieš krizę būtumėt pasidomėję bankų finansinėmis ataskaitomis, būtumėt pamatę, kad bankai nebeturėjo e, kapitalo, kuriuo galėjo dengti savo įsipareigojimus. Taigi skaidrumas tikrai labai svarbus dalykas, aš visiškai sutinku. Ačiū. Už diskusijas jos buvo tik tai įdomios. Iš tikrųjų, mūsų komitetas iš komiteto narių pasisakymo iškėja, kad jiems atrodo, jog galima būtų tobulinti e, demokratiškos atskaitomybės aspektą jūsų organizacijos darbe. Bet taip pat norėčiau pasakyti, kad Mes savo rankose turime kai kurias priemonės, mes rengėme e, pranešimus, mes taip pat renkame komisijos narį, kuris yra valdybos narys, taip pat rinksime naująjį EFRAK narį netrukus ir nagrinėsime e, atskaitomybės santykius su EFRAK, taip pat su kitomis institucijomis. Mes esame, parlamentas yra atsakingas už biudžeto tvirtinimą. Taip pat mes galime pasitelkti deleguotojų teisės aktų procedūrą. Ir kaip e, galime teikti iš tokių teisės aktų rengimo patirties, galime vaidinti svarbesnį vaidmenį prevencinėme etape, nes e, brandolinis ginklas, e, brandolinio ginklo metafora ne, ne, reiškia, kad nebūtinai mes turime daug erdvės manevrams kitose sritise. Manau, kad galėtume geriau išnaudoti tas priemonės tam, kad mūsų, kad to patobulintume santykius su jumis ir su EFRAK. Aš manau, kad šiandienos diskusijos buvo naudingos ir Mes rengdami pranešimą e, šią temą galėtume labiau pasigilinti į šiuos klausimus ir dar kartą pasikalbėti apie, su, apie tai su jumis ateityje. Ačiū. the regulation on money market fund, the GIL report. Reglamentas dėl pinigų rinkos fondo pranešėja Nina Džil. Mums pateiktas pranešimo projektas. Jis pateiktas dėl komisijos teksto. Tikiuosi, kad Diskusijos bus aktyvios ir iš karto suteiksiu Ninai žodį. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu primindama kolegoms apie datas. Spalio 13 vyko pirmasis apsikytinas nuomonėmis. Po to vyko videokonferencija su SCC, dalyvavo daug reglamentuotojų ir sektoriaus atstovų turėjau progą e, dirbti kartu su šešėliniais pranešėjais. Projektą pranešimo pateikiau lapkričio 11 dieną. Iš projekto matote, kad man svarbiausia, kaip e, susidoroti su sisteminės rizikomis pinigų rinkos fonduose. Aš dabar nenoriu kartoti, kas yra pinigų rinkos fondai. Tie, kas domisi, puikiai tą dalyką supranta. Noriu priminti, kodėl mums pateiktas šitas pranešimas. Tenka apgailestauti, kad krizės metu daug žalos pridarė tie fondai. Po to, kai žlugo Lehman Brothers, Daug pokyčių įvyko finansų sektorėje ir pinigų rinkos fonduose. 2010 metais ESMOS pirmtakas patvirtino gairias dėl pinigų rinkų ir dėl investicijų. Komisija paskelbė savo pasiūlymą 2013 rugsėjį, o JAV atitinkama institucija šią vasarą pradėjo E, išsame šių fondų reformą. Mano tikslas yra susidoroti su sisteminėmis rizikomis, kurias kelia pinigų rinkų fondai. Ir paieškoti būdų, kaip sustiprinti komisijos pasiūlymą. Kaip aš bandžiau sustiprinti komisijos pasiūlymą? Pirmiausia, nustatyti likvidumo reikalavimus, tai 21-22 straipsniai. Aš siūlau didinti procentą nuo 10 iki 20 dieno e, kasdieniniam turtui ir 20, 20 procentų e, savaitiniam turtui. E, taip būtų padidinamas atsparumas stresiniams situacijams. Toliau 15 straipsnis klasifikacijos reikalavimai siūlau griežtinti juos, nes kyla daug problemų, kai rinkos, pinigų rinkų fondai priklauso nuo vienos rūšės. Aš siūlau didinti diversifikavimą nuo 10 iki e, 5 procentų. Toliau. Kitas mano pasiūlymas, kaip susidoroti su sisteminė rizika tai 35 straipsnis. Anksčiau kai kurie tokie fondai išlikdavo versle tik todėl, kad juos paremdavo jų bankai. 12,6 milijardo buvo skirta tokiems fondams nuo 2007 iki 2011 metų. Tokias lėšas skyrė jų bankai. Tai nėra gera situacija, nes taip kyla sisteminė rizika, kuri gali išplisti visoje bankų sistemoje. Taigi, kai kurie Europos bankai remia savo pinigų rinkos fondus ir fondai ir bankai yra pernelyg glaudžiai susiję. Aš siūlau kad būtų finansuojamas tik tai rizikos kapitalo buferis. Tačiau reglamentuotojas tokiai paramai turėtų pritarti iš anksto. Ketvirta, aš reikalauju didesnio skaidrumo. Taip rizika būtų apribojama. Komisija siūlo periodinius skaidrumo informacijos teikimu. Aš siūlau teikti tokią informaciją kas ketvirtį ir kad išsameu būtų informuojama apie likvidumą, apie portfelius ir apie koncentraciją pagrindinių penkių investuotojų. Penkta. E, turto likvidumas. Aš išskiriu tam, tikras, tam tikrus sandorius. E, Tokiu būdu padidinamas rizikos valdymas. Aš esu įsitikinusi, kad mano pasiūlymai sustiprina komisijos pasiūlymą. Pinigų rinkų fondai tai būdas investuoti į realią ekonomiką. Nemanau, kad reikėtų kad reikėtų pas, nu, kalbėti tik tai apie CNAF ar VNAF. Mes turėtume pripažinti, kad šitie fondai investuoja ne tik trumpalaikių laikotarpių, bet ir ilgalaikių laikotarpių. Aš stengiuosi susidoroti su ilgalaikėmis sisteminėmis rizikomis ir CNAF ir VNAF srityse. Man buvo pasiūlyti du instrumentai kaip šių problemų sprendimas. Aš abejoju dėl kai kurių tų sprendimų, nors suprantu kolegų argumentaciją. Pirmiausia, dėl likvidumo ir dėl atpirkimo. Tai siūlo pramonės atstovai, bet aš nemanau, kad tai išsprendžia sisteminės rizikas. Taip pat buvo pasiūlyta komisijos kapitalo buferis. Aš tuo abejoju dėl itin mažų palūkanų. Nemanau, kad konversija iš CNAF į VNAF yra tinkamas sprendimas, nes sunku prognozuoti rinkos iškreipimus, nes kalbame apie 500 milijardų eurų turto. Taip pat sunku kontroliuoti privačias įmokas. Taigi, aš bandau suderinti skirtingus požiūrius skirtingų reglamentuotojų. Siūlau tris rūšis pinigų rinkos fondų, kai įsigalios šitas reglamentas. Pirma, VENA. Antra, Europos viešosios e, skolos CENAF ir trečia, e, CENAF. Kartais šitas investavimo produktas paverčiamas į VNF arba alternatyvų investavimo produktą. E, CNF gali likti tokios rūšės, jeigu iki 20 metų investuos 80 procentų į Europos valstybės narės vyriausybės skolą. O likusi dalis jei kapitalo buferis turėtų būti nustatomas iki 3 procentų. Jis turėtų būti apskaičiuojamas apie riziką priskiriama tam tikrai turto klasiai. Kapitalo buferis taikomas tik tai tai daliai turto, kurį neinvestuojama į ES viešąją skolą. Toliau. CNAF fondai gali investuoti į stabilesnius turto, e, stabilesnės turto rūšis, pavyzdžiui, trumpalaikę skolą. Taip galėtų prisidėti prie realios ekonomikos. Aš Sutinku, kad ir šita rizika, ir šita idėja gali būti rizikinga ir aš stengiuosi tą riziką valdyti. Mums reikia palaipsniui kurti tą sistemą. Taip pat svarbu, kad komisija po trijų metų atliktų tarpinį įvertinimą. Antra, siūlau 5 procentų apribojimą vienam emitentui. Šiuo metu rinka maža nuo 60 iki 65 milijardų eurų turto valdomo ir šiuo metu e, viešieji vertybiniai popieriai ir Europos ir JAV sudaro 12 procentų. Tačiau prognozuojama, kad e, greitai bus galima pasiekti augimo ir kad e, galima rasti alternatyvą privalomai konversijai. Pramonės ir reglamentavimo institucijų atstovai su manimi diskutavo ir jie sutinka su 51 procentų investavimo rodiklio į viešąją skolą. Aš nematyčiau su to problemą, ne, nematyčiau problemų dėl to, jeigu sutartume, kad iki 20 metų tas procentas padidėtų iki 80 procentų. Tokia galimybė turėtų padėti mums įgyvendyti augimo ir investicijų strategiją. Yra įvairių privalumų. E, vyriausybės skola yra likvidi. Jei būtų naudinga trumpalaikė skolos paklausa ir investicijos galėtų pasiekti ABCP arba mažų vidutinių įmonių sektorių. Taip pat buvo pageidavimų, kad būtų leista investuoti į JAV skolą. Aš kol kas tokiai galimybė nepritariu. Manau, kad reikėtų koncentruotis į ES ekonomiką. Čia jau komisijai spręsti reikės. Aš taip pat norėčiau aptarti būkštaimus, kad cena e, sektorė liks sisteminė rizika. 2010-2011 metų analizė rodo, kad vyriausybių skolos sritis buvo saugi. Po Lehman Brothers krizės 300 milijardų eurų buvo perkelta iš privataus sektoriaus į e, viešosios skolos sektorių. Aš suprantu, kad mūsų situacija netokia, kaip ją išdo. Bet tai nereiškia, kad mes turime pasiduoti, mes turėtume ieškoti alternatyvų. Kai kurie būkštauja, kad komisijos pasiūlytas kapitalo buferis neveikia. Aš manau, kad tas buferis turėtų būti nustatomas pagal riziką ir turėtų būti grindžiamas visa valdomo turto verte. Aš manau, kad šio klausimu reikia dirbti kartu su ECB. Toliau, mažmeniniai CNAF fondai. Anksčiau tuo sektoriumi į jį investavo didėjai investuotojai, o ne mažieji ar labdaros e, organizacijos. E, Aš manau, kad čia turi būti taikoma išimtis ir leista jiems naudotis CNAF. Skaičiai. Maždaug 82 milijardai eurų turto valdoma tų mažmeninių investuotojų. Suprantu, kad čia reikia dar suderinti savokų apibrieštis ir taip toliau. Tačiau aš neketinu atverti tos išimties, kad bet kas galėtų pasivadinti mažmeniniu investuotoju. Čia mes nekalbame apie atskirius individualius investuotojus. Aš panagrinėjau MIFID antrą priedą, kur kalbama apie specialius investuotojus. Ir būtent tais apibrėžimais mes užtikriname daugiau aiškumo. Tai, ką aš siūlau, yra grindžiama e, faktais ir skaičiais, kurie buvo paskelbti praeitų metų rugsėjai, kai komisija atliko poveikio įvertinimą. Apibendrinsiu, aš noriu e, rasti stiprų politinį susitarimą artimiausiais mėnesiais ir rasti pusiausvyrą kad būtų saugomi mokesčių mokėtojų pinigai ir valdoma, valdoma rizika, bet taip pat ir stimuliuojama investicijos į mūsų ekonomiką. Šis projektas, tai tik tai šio pranešimo projektas ir mums dar daug ką reikės aptarti ir modifikuoti. Aš esu suplanavusi susitarimą su šešėliniais pranešėjais. Tikiuosi, kad mums tai pavyks. Praeitame parlamente šio klausimu susikirto du skirtingi sektoriai, du skirtingi požiūriai. Svarbiausia dabar išjudinti šį reglamentą iš mirties taško, jeigu nerasime susitarimo, kompromiso, tai tuomet E, pinigų rinkų fondai iš vis nebus reglamentuojami. Nemanau, kad status quo situacija yra priimtina, kadangi tokie fondai kelia daug sisteminės rizikos. Dabar noriu patikoti visiems, kurie dirbo su manimi. Kol kas esame projektinėje stadijoje. E, Darbiniai santykiai su šešėliniais pranešėjais buvo geri. Svarbu, toliau dirbant e, netapti tik tai tarybos filialu. Mes esame nepriklausomas parlamentas ir turime formuluoti nepriklausomą poziciją. Neturime pasiduoti diskusijoms taryboje. Noriu padėkoti Italijai, kadangi jie tikrai bandė rasti sprendimą, kad mes pajudėtume į priekį. Ačiū dabar šešėliniai pranešėjai. Kolegos, tie, kurie norėsite pasisakyti, pa, pakelkite ranką. Jūsų pavardę sitrauksiu į norinčiųjų pasisakyti sąrašą. Jau pastebėjau, pažtižymėjau nemažai kolegų prašančių žodžio. Šešėlinius pranešėjus prašau kalbėti nedaugiau nei dvi minutės. Visų pirma, EPP frakcijos vardu Brian Hayes. Man gali prireikti daugiau nei dviejų minučių, jeigu neprieštarausite pirmininkė, nes tai tikrai svarbus pranešimas. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjai už jos darbą, rengiant šį pranešimą Mes dalyvavome valaus stalo diskusijose, taip pat diskusijoje su SCC. Aš sutinku su ją, kad būtų gerai, jei, sura, jei pasiektume politinio susitarimo, bet būtų nesažininga teikti, kad jį jau pasiekėme. Ir nežiūrinti tai, kad pranešėja įtraukė tris naujus pasiūlymus į savo pranešimą, kurių nėra pirminėme pasiūlyme, bet juos dar reikia atidžiai išnagrinėti. Manau, kad pirmininkė tai atspindi, kad, kad reikia išlikti uh, atidijams nagrinėjant šį pranešimą ir nepamiršti susijinti su interesu. Ir iš tikrųjų pranešė teisi, šis pranešimas rengiamas jau keletą metų, bet jungtinėms valstybėms prireikė be ne šešerių metų. Buvo parengtas 600 puslapių dokumentas, buvo parengta daugybė vertinimo poveikio vertinimo e, apžvalgų, kol sprendimas buvo priimtas šių metų birželio mėnesį. Ir, tai, ir to, to sprendimo pasiekmė 10 procentų ES su JAV pinigų fondų turės būti pakeisti. Nina tiesiog paėmė JAV modelį ir pabandė jį pritaikyti pinigų rinkų fondams, kurie egzistuoja, tam metodui fondų, kuris egzistuoja čia Europoje. Bet mes turime viską labai kruopšiai vertinti, kad gautume, kad pasiektume pagidavimą rezultato. Elisa Ferrera puikiai viską apibendrino, kai kalbėjo apie sisteminę riziką. Manau, kad pirmininkė turime nepamiršti istorijos. Sisteminė rizika yra ta problema, kurią turime įveikti. Nė vienas cena fondas Europoje nebuvo mažesnis nei jo grinauja vertė. Ką investuoji, tą atgauni. Tai yra trumpalaikės investicijos. Tuo tai naudojasi vyriausybės ir didelės įmonės. Tai nėra skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir JAF atveju, kur, kaip Nina minėjo, viskas vyko po, po Lehman Brothers e, katastrofos, e, nebu, investuotojai neatgaudo, neatgavo dolerio už investuotą dolerį, bet 99 centus už dolerį. Kalbame apie vieną Junktinių valstijų pavyzdį. Ir būtent ir vien dėl to vienintelio atvejo mes siūlome tikrai radikalius pokyčius Europoje. SINAF ir VNAF fondai Europoje yra verti vieno trilijono eurų. Turime išlaikyti, priimtis proporcingų priemonių. Nesakau, kad SINAF uh, Europoje ateitie netaps problema, bet turime pasirūpinti, kad to sprendimo kad pasirinktas sprendimas, jo metmenys būtų proporcingi. Ir 22 e, pakeitime pirmajam straipsniui, straipsniui tai ką siūlo Nina, jeigu tas pakeitimas būtų patvirtintas, tai dėl juo Nina e, uždarytų 80 procentų dabar veikiančios šios ties pramonės Europoje. Mininkė, tai tikrai svarbu, aš dar prašau dar dviejų minučių, neįmanoma, nes visi kiti kolegos taip pat turi teisę pasisakyti. Svarbiausia mintis, kurią norėjau užsakyti. Mes labai rizikuojame, e, nagrinėdami šį pasiūlymą. Mes kalbame apie finansavimą paskolas ne iš bankų kaip sako ponas Junkeris. Ir dar ir, ir bandome rinkti sprendimą, kuris dar neišbandytas praktiškai. Man atrodo, kad tai būtų neteisingas apsisprendimas. Ačiū, EKR. Frakcijos šešėlis pačiais ponas Kemalis. Ačiū. Ačiū Ninai už visą darbą, ilgą darbą rengiant šį pranešimą. Žinau, kad tai nebuvo lengva, ypač, ypač atsižvelgiant į šio pranešimo nagrinėjimo istoriją parlamente. Dėkuoju už bandymą įdėkti naujų pasiūlymų. Mes ilgą laiką ieškome sprendimo, bet kaip sakė Brianas iš APP, ieškant sprendimų svetur svarbu nepamiršti, kas tinkamiausia mums, mūsų rinkoms kur, kur, kuo mes skiriamės, kokia yra mūsų, koks yra mūsų viešosios skolos dydis, ar, ar Europos e, įsiskolinimas yra koky, kokybiškas įsiskolinimas, taip pat mažmeniniai CINA fondai, kaip jie veikia lyginant su JAF e, mažmeniniu CNAV fondų veikla. Na, įsivaizduokime traukinių įmonę, kuri nori e, nusipirkti milijardo eurų e, investiciją ir jai reikia sumokėti tik tai mėnesio pabaigoje. Ką daryti su pinigais? Ta įmonė kreipiasi į banką aš noriu pasidėti pinigus, bet man galbūt tų lėšų prireiks pirmadienį, antradienį arba už dviejų savaičių. Bet aš noriu pasidėti vieną milijardą eurų, bet man tų pinigų prireiks. Daugeliui bankininkų tai būtų, daugeliu bankų tai būtų patraukli alternatyva. Bankai atitinkamai restruktūrizuotų savo procesus, Bet atsižvelgiant į tai, kokiu, kokias reformas prašėme bankui gyvendinti pastaruoju metu, tai aktualu. Ir CNAF ir VNAF čia tampa svarbus. Jūs siūlote pasirinkti JAV e, sprendimą ES rinkoms, bet kaip Brainas sakė, Amerikos institucijoms nagrinėjusiems šį pasiūlymą prireikė šešių metų. Ir ar mes tiksliai žinome, kokio poveikio teikėtis, iš tikrųjų tai visiškai nežinome. E, Europos parlamento e, tyrimų ir, ir tarnyba, do, dokumentų rengimo tarnyba e, rengia poveikio vertinimus. Pas, kreipkimės į tą tarnybą ir paprašykime jos atlikti tinkamą poveikio vertinimą, galima poveikio vertinimą šio teisės akto pasiūlymo. Žinoma, šiek tiek pavėluosime, bet bet galėtume paprašyti tos parlamento tarnybos parengti per tam tikrą laiką tą dokumentą, bet tuomet turėtume objektyvų poveikio vertinimą ir, ir jo pagrindų galėtume diskutuoti. Nes bendrais bruožais tai būtų neutralus vertinimo dokumentas, kuriame e, būtų pristatyta, ką, ką, ką, tai, ką tas teisės aktas reikštų Europai. E, Taigi, kokį, ką, kokį poveikį turės kapitalo buferiai, taip pat valstybės skolos fondos sukūrimas, taip pat SENAF prieinamumo mažmenininkams. Iš tikrųjų, nei vienas nežinome atsakymo į šiuos klausimus. Todėl siūlau kreiptis į parlamento tarnybą, paprašyti parengti e, šio teisės akto vertinimą ir tada pratesti šias diskusijas. Ačiū. Aš galėčiau paantrinti šiam pasiūlymui, pritarti šiam pasiūlymui. Aš norėčiau palaikyti šį pasiūlymą, kurį ką tik išsakė ponas Kemalis. Jūs palaikote tą siūlymą, puiku. Uh, Tai diskusija, kol kas mes sprendimo nepriminėjame šio klausimu. Ponas Jacija Kaldė frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. kaip šešėlinis pranešėjas turiu nedaug laiko pasisakymui, todėl kalbėsiu apie svarbiausią dalyką e, - sisteminę riziką ir, ir kaip, ar kiek tai naudinga cena fondams. Po apskrito stalo diskusijų, kurias surengė pranešėja, tai buvo tikrai puikus sumanimas. Man pasirodė, kad galėtume pasiekti konsensuso dėl padidintų e, e, mokesčių bei e, griežtesnių gražinimo termino. E, taisyklių. Darbas toliau buvo tęsiamas šiai klausimais. Nors sunku prognozuoti, ką reikštų daugelio CNF fondų pavertimas vyriausybės skolos fondų daugelie šalių. E, aš taip pat turiu klausimų susijusių su šia tema būtų realistiška perkelti JAF reglamento aspektus į Europą, ar, bet ekonominė realybė yra kitokia. Ar panaši sistema, kuri taikoma JAV, pasiteisintų 28 valstybių sistemoje, kur, kur yra e, skirtingas valstybės įsiskolinimas ir skirtingas valstybės skolos reitingavimas, ar tai nesuskaldytų rinkos, ar tai nenusiųstų netinkamos politinės žinios, padrasinančios politinės žinios valstybėms narėms, kad joms nebeverta pergyventi dėl valstybės skolos ir galiausiai ar pinigų rinkų fondai ir toliau finansuotų e, ekonomiką, nes valstybės e, deficitas yra šiek tiek kitas dalykas. Man atrodo, kad čia einama tolstama nuo es tikslo e, remtis labiau privačių sektoriumi, o ne valstybės skola. Dar vienas klausimas, kiek CNAF fondų galėtų būti priskirti to, tokiems mažmaniniams ir valstybės skolos fondams pagal apibriešti, pagal siūlomą apibriešti. Ar galėtume taip pat naudoti svarus sterlingus ir dolerius, ne tik eurus? Ar dėl šios siūlomos sistemos E, CNAF ne, nepavirstų VNAF fondais? Ar nebūtų lengviau uždrausti tiesiog CNAF fondus, ar bent jau kai kurias jų rūšis? Aš nesiūlau to, aš tik tai klausiu. Bendrais brošais man atrodo, kad grįžtame prie pirminio klausimo. Ar CNAF fondai yra reikalingi e, realiai ekonomikai finansuoti? Nenorėčiau vilkinti teisėkuros proceso, e, bet šis projektas tikrai pakeis e, pinigų rinkų fondų situaciją ir aš pasisakyčiau už siūlymą paprašyti poveikio vertinimo dokumento, bet jis turėtų būti parengtas per tam tikrą laiką, juk mūsų tikslas yra ne, nevėlinti procesų, reformos, bet E, sulaukti tinkamų atsakymų į, į mūsų klausimus apie CNAF ir VNAF. Ačiū. Thank you. Ačiū. GUF frakcijos vadovas ponas Fabio Demaci. Thank Thanks to Nina for her. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Ninai už visą jo sunkų darbą Žinai, kad sunku, žinau, kad sunku pasiekti kompromiso, nagrinėjant šį sudė, tokį sudėtingą dokumentą. Guoja frakcija aktualiausia, ką reikia nuveikti. Mes galėtume pritarti panašiam pranešimui, kuris buvo renktas praeitoje kadencijoje. Kalbėjome kapitalo rinkų sąjungą ir sakėme, kad reikia skatinti paskol, paskolas iš nebankų sektoriaus. Tačiau mažoms vidutinėms įmonėms Europoje svarbiausias dalykas yra paskolos, bankų teikiamos paskolos. Ir todėl esą, kadangi bankai nesiūlo paskolų, mes turime ieškoti kitų galimybių ir gerinti makroekonominę aplinką ir taip toliau. Tačiau, grįžtant prie šio konkretaus pasiūlymo, mus neramina tai, kad CNAF mažmeninė uh, e, rušis. CNAF fondai apsimeta e, tuo, kuo jie nėra. Jie apsimeta esantis grinojo grinųjų pinigų e, atitikmenių, bet tuo jie nėra. Todėl nematome tikslo čia. Uh, mes tikrai priešinamės CNF naudojimui kaip mokestinėms, mo, mokesčių optimizavimo tikslais. Ir re, reglamentuose dėl CNF sakoma, kad kapitalo buferis CNF turi būti iki 3 procentų, o ne bent jau 3 procentų dydžio, o vyriausybės obligacijų atveju iki 80 procentų, o ne bent jau 80 procentų. Ta, ta, tas pats pasakytina apie rizikos vertinimą. Ir mus neramina sprendimai dėl mokesčių ir apribojimų, nes kai kurie mokesčiai nieko situacijos negerina, o tik tai e, kelia paniką. Taip pat žinome, kad yra draudžiama teikti pagalbą iš šalies, mes tam pritarėme, tačiau mums neaiškios yra išimtis, ar, ar jos buvo patvirtintos. E, konstatuojame, kad e, skaidrumas, ger, kad užtikrintas geresnis skaidrumas, tačiau iš tikrųjų kai kuriais atvejais tiesiog kai kurie dalykai uždrausti, o ne padidintas skaidrumas. Ir mes manome, kad nebiržinės priekybos e, išvestiniai vertybiniai popieriai turėtų būti, turėtų nedalyvauti šioje sistemoje. Ačiū žaliųjų vardu. Eva Žolį. Yes, thank you, Chairperson. Ačiū pirmininkė. Norime padėkoti pranešėjai už parengtą projektą. Mes pritarėme kai kuriems jos pasiūlyto požiūrio aspektams, tačiau iš esmės nesus, nepritarėme kai kuriems svarbiausiems siūlymams. Mus ypač neramina tai, ką laikome komisijos pasiūlymo susilpinimu dėl CNAF. Uh, net jei cena fondai apsiribuoja tik dviem kategorijomis, mes esame rimtai susirūpinę, kad labai ilga, ilgi terminai valstybės skolos sena fondams 2020 susijęs su tam tikra rizika ir kad de facto tai, tai leidžia išlaikyti cena verslo modelį daugelį metų. Komisijos pasiūlymo dvasia buvo pritaikyti tokį principą, kad prisėmus panašią riziką taikomi panašus reikalavimai, kad būtų užtikrintas užtikrintos lygios galimybės. Todėl manome, kad reikalingas bent jau 3 procentų buferis cena fondams Taip pat taikomi kitų reikalavimai e, pagal kapitalo rinkų direktyvą. Pranešėjos pasiūlym, pasiūlyme e, susilpninama tokia logika ir išlaikoma galimybė iki 2020 metų taikyti e, rizika, e, rizikos veiksnių vertinamų kapitalo uh, E, buferį e, užtikrinti tik 3 procentų. Kaip žinome, vertybinių popierių e, rizika vertinama nuliniu, nu, nuliniu, nulinę vertę. Mes manome, kad šis pasiūlymas tikrai susilpnina komisijos pasiūlymą ir mes norėtume paprašyti komisijos įvertinti per kitą mėnesį pateiktus poveikio vertinimo modelius, nes mes manome, kad pranešėjos pasiūlymas, jeigu jis būtų gyvendintas, tiesiog išlaikytų dabartinę padėtį. Tokį vertinimą dar e, apsunkina tai, kad mažmeniniai sena fondai, kaip jie pristatyti pranešėjos pranešime, iš vis neprivalo e, būti aprūpinti jokių buferių. Tai dar didina riziką. Kaip žinome, didžiosios politinės frakcijos yra pasidalinę dėl cena fondų klausimo ir, ir buferio reikalavimo, bet mes nemanome, kad e, turėtume eiti šiuo keliu, susitaikymo keliu, praėjus septyneriems, septyneriems krizės metams. Nieko nebūna nemokamai, negalime ne, ignoruoti rizikos ir negalime ilgainiui vėl perkelti rizikos ant mokesčių mokėtojų pečių. Mes pasisakome už komisijos pasiūlymo sustiprinimą, numatant pereinimą ir laikotarpį ir CNF fondus paverčiant VNF fondais. Vieninteliai CNA fondai, kur, kur, kurių egzistavimui mes pritartume, būtų tie, kurie investuotų vyriausybės vertybinius popierius ir kurie tenkintų ne tik komisijos pasiūlyme išdėstytus reikalavimus, bet ir papildomus reikalavimus. Pavyzdžiui, įgytų licenciją banko veiklai ir pasirūpintų prieš ciklinėmis apsaugos priemonėmis pritarėme pranešėjo siūlymui uždrausti teikti pagalbą iš išorės. Taip pat siūlome sustiprinti reikalavimus dėl diversifikavimus, taip pat e, at, atsigavimo priemonės. Mes teiksime pakeitimus, kuriais stiprinsime komisijos pasiūlymą šiais klausimais. Norime konkrečiai pasiūlyti uh, kad mm, mokestiniuose rojose e, įsikūrę fondai neturėtų galimybės vykdyti savo veiklos Europos Sąjungoje. Taip pat manome, kad esmos priežiūros funkcijos turi būti sustiprintos, ypač atsižvelgiant į tai, kad MMF tipo fondus prižiūri ESMA iškilus e, finansinio nestabilumo rizikai. Atsiprašau, sako pirmininkas, visiems kalbėtojams e, taikomi tokie patys tokios reikalavimai ir galimybės. Aš atsiprašau, sako pirmininkas. Toliau pasisakymai pagal E, procedūrą prašau žodžio, pirmoji per Monš Perės. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, kadangi kai atsidurėme e, aklavietėje reikia kažkaip pajudėti, tačiau judėti negalima bet kokiomis sąlygomis. Ir viena iš tų sa, e, sąlygų, dėl ko viskas stringa, Reikia tą dar pakartoti, ogi dėl to, kad e, susidurėme su finansais. Tie finansai yra nevienodai paskirstyti Europos Sąjungoje. E, tiek e, čia, tiek taryboje vyksta debatai, daromi vertinimai įvairūs ir tą paminėjo pranešėja, manau, kad tai yra labai svarbu. Nepaminėsiu turbūt vieną tokią tvarką, kaip ir buvo viskas išsakyta. Pirmiausia, pirmiausias kriterijus. E, E, finansinis stabilumas, antras kriterijus, kaip e, rinka gali e, įtakoti realią ekonomiką ir trečias, kaip pasitelkti mokėtojų, mokėtojų, mok, mokesčių mokėtojų pinigus, jeigu būtų kokių nors problemų. Mes kaip įstatymų leidėjai turime rasti teisingą pusiausvyrą, ne tik tais žiūrėti E, konservatyviai, kaip kai, kurio, kai, kurios, kai kurie pramonės atstovai, advokatai ar finansinės tarnybos, kurie e, siūlo nebūtinai tą, kas dera su tais stabilumo kriterijais ir finansiniu stabilumu. Mes turime vengti e, pasitelkti į pagalbą mokėtojų, mokė, e, mokesčių mokėtojų pinigus. Manau, kad čia gali būti nepriklausoma institucija, šita europinė institucija. E, ne kalbėsiu ilgai, nes kiti jau pasisakė ir išsakė mano mintis, ką norėčiau pasakyti. Beje, sakė tą patį ir e, pranešėja, jeigu mes dabar imsime gabaliuką iš amerikiečių pasiūlymo, tai susidursime su sunkumu, nes niekas negalės uh, palyginti nei finansinio modelio, nei e, to, kaip e, galima būtų e, problemas įspręsti. Dėl likvidumo. Mane neramina du dalykai. Pirmiausia, kas bus su komisijos pasiūlymu. buferio. Mes nuolatos turime kažkokių uh, susidurėme su problemomis nuo pat krizės pradžios ir kita vertus uh, suverenė skola uh, kažkaip turėtų palengvinti, pagyvinti ekonomiką, tačiau man, man tai lieka labai mislingi E, dalykai. E, Sven Gigald, kalbėsiu trumpai. Nenoriu pradėti gilintis į klausimo esmę, bet svarbiausias klausimas yra štai koks. Ar fondai turėtų pradėti, turėtų prisimti bankų funkcijas. Tai yra diskusijų esmė. Buvo išsakyta daug argumentų dėl tam tikro verslo modelio išsaugojimą ir ar tai turės ženklų poveikį ar ne. Aš manau, jog jei užtikrini tam tikrą vertę, jeigu garantuoji tam tikrą vertę, dirbi kaip bankas, o jei esi fondas, tai e, tavo turto vertė sviruoja, bet tuo atveju trečioji šalis prisijama riziką, tačiau negali būti grinojo turto, e, grinojo turto fondas ir, ir veikti pagal pro, procikliškas prie, priemonės. Mane stebina, kad kalbėtojai neatsižvelgia į turimą informaciją. Turime sisteminės rizikos valdybą, finansinio stabilumo valdybą, kurios labai aiškiai teigia, kad dėl makroekonominių sumetimų mes turime atsikratyti tų cena fondų. Daugybė kalbėtojų prašo naujo, parengti naują poveikio vertinimo studiją. Kaip koordinatorius galiu pasakyti, kad man atrodo savai aišku, ką tai reikš. Mes tiesiog e, sulauksime Luksemburgo pirmininkavimo Na, jei šešėlinis pranešėjas iš Airijos, taip pat dar vienas britų šešėlinis pranešėjas renks dokumentus šią temą. Aš labai atvirai sakau, kaip, kaip aš viską matau. Galite man labai uh, kategoriškai atsakyti, bet vyksta atviros diskusijos. Man rūpi šio komiteto įvaizdis ir reputacija. Praeitie buvo iškilę situacijų, kuomet kolegos negaudavo galimybės renkti pranešimą, jei būdavo įtarimų, kad gali kilti interesų konfliktas dėl, dėl, dėl to, kokią šalį jis atstovauja. Ir dabar pranešimų rengimas yra sukoncentruotas tam tikroje grupėje, tai, nėla, tai nėra labai gerai parlamento reputacijai. Komitetas silpnina komisijos pasiūlymą, buvo išsakyta tokia mintis. Uh, Mes taip pat kalbėjome ir apie bankų struktūrinę reformą, tačiau mes ir toliau e, pritarėme e, finansinius paslaugų srities teisės aktams, e, jų silpninimui dėl e, ypač apsirūp, dėl apsirūpinimo e, užstatų. Prisiminkime, ką siūlė komisijos narys Magryvis Jeigu tą pačią kryptimi parlamentas eina ir dabar, mane tai neramina ir aš išvelgiu tokių ženklų, kai e, susipažinau su pasiūlymu dėl kapitalo rinkų sąjungos. Mes ne, nepamirškime, ko iš mūsų tikisi piliečiai. Griežtai vertinti finansinių paslaugų teisės aktus, ir, o atrodo, kad viskas eina kita kryptimi. Ačiū toliau, ponas Jakob van Weizsäcker. Yes, after, after this exchange of views, I, I... Po šio keitimosi nuomonėmis imu suvokti, jinai teko užduotis parengti tikrai labai nelengvą dokumentą. Tai yra vienas iš klausimų apie kuriuos kalbėdami žmonės teigia, kad gali daryti du dalykus vienu metu, tačiau taip nėra. Arba išsaugojame CNF sektorių, kuris yra didžiulis, visi tai puikiai žinome, bet tuo metu neišspręsime sisteminės rizikos problemos, kuri egzistuoja draugės su tuo sektoriumi, arba nustokime apsimetinėti, kad CNF fondai priliksta griniesiams pinigams. Taip nėra. Mums tiesiog reikia apsispręsti Ir jeigu jau iš tikrųjų norime užsakyti dar vieną poveikio vertinimo studiją, aš nemanau, kad tai būtina, galiu užduoti labai paprastą klausimą. Koks pasiūlytas šis teisės akto pasiūlymas siekia išspręsti sisteminės rizikos klausimą siejamą su cena fondais. Ir kaip jūs, kaip jūs tai vertinate, jeigu atsak, ar, ar iš 3 procentų buferio pakanka, ar galima jį dar mažinti silpninį? Atsižvelgiant į tai, kad sena fondai yra pagrindinė priemonė, priežastis, dėl kurios kilo Lehman Brothers sužlugdžiusi e, situacija, e, mane neramina ta, tas, ta pasirinkta krypti, kryptis, mums praeitie nepavyko, galbūt mums vėl nepavyks, galbūt ne dėl to, apie ką kalbėjo Svenas, bet iš mūsų vėl pasijuoks visi, kurie rimtai vertina sisteminės rizikos aspektą pasaulyje. Prieš suteikdamas žodį komisijai, dabar pas mus kalbėtas e, Silvi Guliar. Svenai, man labai patinka, kai tu e, pasakoja apie seną kadenciją, pavyzdžiui, kaip vokiečiai kalbėjo apie gerantį skim. Reikia vengti ir visada vengti, kad būtų nacionalinių e, niuansų. Manau, kad Aldė padarė puikiau, geriausią pasirinkim, pasirinkimą ir šešiliniam paranšėm reikėtų to laikytis. Mane neramina du dalykai. E, iš to pasiūlymo. Pirmiausia, e, tų pasikeitimų mastai lyginant su to, ką siūlė komisija. Reikia studijų e, poveikio analizės ir panašiai, tačiau kai keičiama teksto logika, reikia kelti tam tikrus klausimus. Antra vertus, e, skirtumai su JAV kaip yra finansuojama reali e, ekonomika, taip pat reikėtų du kartus pagalvoti. Nesakau, kad e, amerikiečių sistema geresnė ar blogesnė, tiesiog reikia pas, suvokti, kad e, nebūtinai tai, kas gerai vienai ekonomikai, turėtų būti gerai ir kitai. Ačiū toliau žodis komisijai ponui Linder. Thanks, uh, thanks a lot, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti parlamento nariams. Ačiū šią tikrai įdomią, išsame diskusiją. Kaip mes rengėme savo pasiūlymę, stengiamės užtikrinti, kad finansinio stabilumo aspektas nebūtų pamirštas, kad šis sektorius išliktų gyvybingu. Ir po ilgų diskusijų parlamente ir taryboje mes suvokėme, kad egzistuoja labai skirtingų vertinimų ir todėl tikrai esame dėkingi už tai, kad pranešėjai ir kiti parlamento nariai pasiūlė kompromisinius sprendimus. Ir juos būtent dabar šiuo metu svarsto Europos parlamentas vadovų taryba. Tai tikrai sudėtingas klausimas ir, kaip keltas iš jūsų minėjote, poveikio vertinimas, kurį parengė komisija ir kuris buvo pristatytas šalia šio pranešimo, buvo labai detalus. Jeigu yra papildomų klausimų, kuriuos norėtumėte panagrinėti, komisija yra pasirengusi jūsų paslaugoms. Dėl papildomą poveikio vertinimo ir, ir kiek tai užtruktų. Žinoma, Šioje srityje yra tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos reiktų e, kurių reiktų nepamiršti ir, ir žinoma, tai, tai užtruktų. Esame jūsų paslaugoms ir jums reikėtų papildomos pagalbos ir, ir, ir tikimės, kad šešėlinių pranešėjų ir pranešėjos diskusijose toliau bus pasiūlyti kokiamus kompromisiniais. Thank you to the commission. Dėkojame komisijai. Dėkoju už tai, kad už visiems užindėlį, bet tą, o jūsų prašymą mes apsvarstysime klausimą komisijos atstovai, ar aš teisingai su, supratau jūsų pastabas, kad jūs neginate savo pasiūlymo tokiu, tuo pirminiu pavydalu, kuris buvo pateiktas. When, uh, when, when proposal... Kai pristatėme savo pasiūlymę, manėme, kad tai geriausias įmanomas sprendimas, bet to suvokiame, kad perkelus JAV sistemą Europai reikėtų esminių struktūrinių pakeitimų, todėl ir buvo pasiūlyta buferio idėja. Mes manome, kad tas pasiūlymas yra geras, tačiau mes taip pat suprantame, kad vyksta kiti politiniai procesai ir mes laikome savo pirminio pasiūlymą, tačiau norime išlikti konstruktyvus dalyvaudami šioje diskusijoje. So apparently the answer to your question is yes. Tai, kaip suprantu, atsakymas užduotą klausimą yra taip. Tuomet žodis pranešėjai. Prašau kalbėti trumpai. Ačiū už jūsų nuomonės ir teisingai jūs pastebėjote, kokios mano nuodėmės, kad man teko renkti tokį pasiūlymą. Aš suprantu, kad pasiūlymas nėra tobulas. Nes diskusijos aiškiai rodo, kad yra dvi stovyklos ir jos niekaip neartėja viena prie kitos. Aš tikrai bandau rasti visiems tinkamą pasiūlymų paketą, nes akivaizdu, jo kol kas pažangos nesugebėme pasiekti. Aš tikiuosi susėsti prie dėrybų stalo su šešėliniais pranešiais ir jie negali užsispirti, nes kitaip niekada gyvenime nepasistumėsime į priekį bandykime rasti kompromisą. Aš prieštarauju tam, kad mes nukopijavome sistemą iš JAV. Aš esu trumpai diskutavęs su JAV atstovais, bet daug daugiau esu diskutavusi su kolegomis čia, Europoje. Kaip valdyti riziką Aš bandau rasti būdų valdyti riziką ir kad išliktų cena. Komisija irgi nagrinėjo šitos pasiūlymus ir aš teikiu jūsų svarstymui tokią galimybę. Aš šitam pasiūlymui numatau terminą iki 20 metų JAF elgesi kitaip, kitokį terminą nustato. Tie, kurie teigia, kad mes galime parengti pasiūlymų mišinį. Pasirinkti kai ką iš JAV, kai ką iš Europos. Na, aš atsakyčiau taip, jau penkerius metus dirbame su šito klausimu. E, praeitos kadencijos metu nesugebėjome susitarti. Diskusijos dabar rodo, kad vėl nesusitarėme. Taigi, nebegalime laukti metų metus. Laikas nuspręsti yra dabar, nes nuo to priklauso mūsų kaip parlamento patikimumas. Mes ne komisija ir ne taryba. Mes turime tikrinti komisijos pasiūlymus. Neturi būti taip, kad mes tiesiog kopijuotume tai, ką sako komisija. Per pastarosius mėnesius aš pastebiu poslinkių. Kai kurie reikalauja naujo poveikio įvertinimo, bet visi skaičiai, kuriuos jums pateikiau, yra iš poveikio įvertinimo kurį atliko praeitų metų rugsėjai Europos parlamento tarnyba. Taigi, kasgi pasikeis po naujo poveikio vertinimo? Kas pasikeis nuo to, jeigu bus nurodytos, nurodyti nauji skaičiai? Niekas iš esmės nepasikeis. Tik tai procesas bus vilkinamas. Mes kitais klausimais nereikalaujame poveikio įvertinimo. Taigi, aš nemanau, kad reikia naujo poveikio įvertinimo pinigų rinkojais sektorija. Aš manau, kad dabar svarbiausia jums apsvarstyti savo pozicijas ir galvoti, kaip rasti tokį pasiūlymų paketą, dėl kurio galėtume susitarti kuo greičiau ir nelauktume Luksemburgo pirmininkavimo. Aš prieštarauju tiems kaltinimams, kuriuos meta kolegos e, dėl to, iš kokios valstybės kas nors kilęs. Mes visi Europos parlamente esame lygus. Ir neprimtina, jeigu kas nors sako, kad šiuo klausimu negalima paskirti pranešėjo iš Junktinės karalystės ar iš Prancūzijos. Mes turime atsitolinti nuo tarybos pozicijos. Ir turime išeiti iš šitos aklavietės. Aš bandau sutelkti skirtingas frakcijas. Aš esu pasiruošusi išklausyti įvairių pasiūlymų ir ponio Demasi, ir ponios Žioly, atsižvelgti ir į Briano, ir Saido, ir pono Žezek pasiūlymus. E Mūsų, kaip parlamento patikimumas, priklauso nuo to, kad nevilkintume šito proceso. Ačiū ir tikiuosi e, naudingo darbo ketvirtadienį. Ačiū pranešėjai. Mūsų dienotvarkė tokia e, gruodžio 11 pakeitimų terminas. 21 e, sausio nagrinėjimas, 23-24 ekon komitete. Galbūt galėtume pavėlinti terminą pateikti pakeitimus 3-4 dienom. Jeigu pranešėjas sutiks, mes pranešime nariams. Ar dabar norite? E, aš asmeniškai nemanau, kad dvi ar trys dienos ką nors keičia. Sudėtinga būtų pavėlinti nustatytas datas, nes vyksta ir kiti darbai. Sunku būtų rasti vietą tam pranešimui vėliau. Pirmininkas, aš siūlau išlaikyti dabartinius terminus. Nekeičiant grafiko galbūt duoti daugiau dienų pakeitimams. E, numatyti tą datą Strasbūrę kitą mėnesį. Pirmininkė. Jeigu koordinatoriai užduos klausimų, mes juos nagrinėsime. Ar tai reiškia, kad mes laikomės dabartinio grafiko? Pirmininkas, laikomės dabartinės dabartinio grafiko ir penkiomis dienomis galime pateikti vėliau pakeitimus. Koordinatoriai. gali aptarti pasiūlymą dėl poveikio įvertinimo. Pakeitimų data pavėlinama. gruodžio 17 pakeitimai, e, sausio 21 pakeitimų nagrinėjimas, vasario 23-24 balsavimai ir kovo 2 plenarinė, plenarinė sesijos svarstymas. Septintas punktas. aptarsime rodiklius. Suteiksiu žodį korai pranešėjai. Ačiū, dėkoju šešėliniams pranešėjams už galimybę šiandien apsikeisti nuomonėmis apie šią svarbę sritį. Pirmiausia, aptarsiu administracinius klausimus. Pranešimo projektą bandysiu užbaigti iki šios savaitės pabaigos. Ir pranešimas bus paskelbtas kitos savaitės pradžioje. O galutinė versija ir pakeitimus paskelbsiu savo interneto tinklapyje Taip pat paskelbsiu organizacijų sąrašą tiems, kurie tuo domisi. Norėčiau, kad būtų laikomasi pakeitimų termino sausio 20. -osios. Dabar aptarsiu pranešimo turinį. Tai didelis dokumentas ir sudėtingas dokumentas. Aš aptarsiu pagrindinius punktus. Kodėl reikia papildomo teisės akto, kad būtų trukdoma manipulacijoms rodikliais. Tai yra e, makro saugikliai. Tai svarbu finansų rinkoms, e, prekių rinkoms, mažmeninėms rinkoms. Abejonės dėl rodiklių arba neteisingas, netvarkingas jų taikymas gali paveikti, neigiamai paveikti realią ekonomiką. Ypač nuo to priklauso finansinių rinkų stabilumas. Geriausia, jeigu taikoma daug rodiklių, kurie taikomi skaidriai. Todėl reikia rodiklių naudotojams teikti daugiau informacijos apie rodiklių nustatymo procesą, kad jie galėtų apsispręsti dėl rodiklių naudojimo. Antra, taikyti proporcingumo principą, kad sisteminės svarbos rodikliams būtų taikomi griežtesni priežiūros reikalavimai. Bet kita vertus, kad naudotojai galėtų naudotis plačių rodiklių spektrų. Dabar apie proporcingumą ir skaidrumą. Kritiniai rodikliai su didelė vertė arba sisteminės reikšmės rodikliai jiems reikia nustatyti privalomus vyriausybės reikalavimus pagal tarptautinius principus. Šie reikalavimai turi būti privalomi įvairiems rodikliams priklausomai nuo jų taikymo rinkos ir naudojimų domenų. Reikėtų pabrėžti, kad rodikliai turėtų būti skaidrus naudotojam ir galutiniam naudotojui, tai yra vartotojams. Turėtų būti skelbiami pranešimai apie rodiklius. Taip pat turėtų būti skelbiami atitikties ataskaitos, kurias patvirtintų nepriklausomi auditoriai. Jie turi atitikti vyriausybių reikalavimus. Dėl nekritinių indeksų ir dėl reikalavimų taik, taikomų jiems reikėtų vengti nereikalingų išlaidų. Dėl tokių išlaidų sumažėtų rodiklių pasiūla, taip pat atsirastų papildoma našta Europos verslui ir namų ūkiams. O dabar mūsų didžiausias prioritetas turėtų būti konkurencingumas. rodikliai turėtų būti nustatomi e, tam tikrų institucijų pagal tarptautinius standartus. Dėl kritiškumo nustatymo arba svarbos nustatymo čia reikia dviejopo požiūrio. Pirma, labai didelės referencinės vertės rodikliai, kurie viršė 500 milijardų eurų turėtų būti laikomi kritiniais. Tačiau neužtenka vien tokio griežto kiekybinio e, slengščio. Todėl kompetentingos institucijoms turėtų būti palikta galimybė įtraukti kitus rodiklius pagal kriterijus, kurie vertintų sisteminę svarbą. Čia svarbu visoje ES taikyti vienodus kriterijus. Kai rodikliais naudojamasi keliose valstybės narėse, tai sprendimas dėl jų kritinės svarbos turėtų būti priimamas ES lygmenių. O dėl mažesnės svarbos rodiklių galėtų apsispręsti atskiros valstybės narės. Dabar dėl trečiųjų šalių kad rodikliai būtų svarbus finansiniai sistemai ir realiai ekonomikai, reikia numatyti nuostatas, kurios būtų taikomas trečiųjų šalių administratoriams. Šiuo metu ne viena jurisdikcija už ES ribų nėra prieimusi e, teisės reglamentuojančių aktų šitoje srityje. Todėl nepakanka trečiosios šalies režimo grindžiamo jurisdikcijos ekvivalentiškumu. Taip pat reikėtų užtikrinti vienodas konkuravimo sąlygas ES administratoriams. Turime užtikrinti, kad ES naudotojai ir toliau išlaikytų prieigą prie trečiųjų šalių rodiklių. Ekvivalentiškumo sprendimai skirti tam tikriems rodiklių naudotojams ir trečiųjų šalių administratorių akreditavimas turėtų būti numatytas. Tor, tol, kol trečiosios šalis nepriims savo sistemos. Dėl veiklos rodiklių yra galimybė, kad bus interesų konfliktas ar kitos problemos, kalbant apie bet kokį rodiklį. E, prioritetą reikėtų skirti tiems rodikliams, pagal kurios sukūriami indeksai, nepareikalaujant papildomų duomenų. Dabar dėl rodiklių naudojimo. Daugiau informacijos teikimo investuotojams, verslui ir finansinėms institucijams padeda didinti rodiklių skaidrumą, bet taip pat užtikrina, kad vartotojai ir naudotojai geriau apsaugomi nuo netinkamo rodiklių naudojimo. Prižiūrimos, prižiūrimi subjektai turėtų stengtis informuoti vartotojus daugiau apie rodiklius, kuriuos siūloma įtraukti į finansinius e, susitarimus. Aš savo pranešimą baigiau pirmininkė ir norėčiau išklausyti šešėlinius pranešėjus. Dabar EPP vardu šešėlinis pranešėjas. Hokmark. Ačiū, aš pakeičiu savo kolegą, kuris atsiprašo dėl nedalyvavimo. Jis dalyvauja Kuala Lumpoje centrinių bankų konferencijoje. Jis išvyko į Kuala Lumpą, o mane paliko čia. Galbūt gausiu už tai prizą. Ir paprašė manęs perduoti tam tikras pastabas. Jos labai panašios į pranešėjos. Libor ir Eurobor manipulacijų skandalas atskleidė, jog reikia daugiau reglamentavimo. Turime reglamentą dėl piknaudžiavimo rinkomis, turime direktyvą ir tai pakeitė situaciją. Dabar turime šį komisijos pasiūlymą, taip pat G20 grupė priėmė tam tikrą poziciją dėl AJOSKO pozicijos ir dėl rodiklių. Ponas Niedermayer tris klausimus pabrėžia. Pirmiausia, dėl taikymos ryties. Kuo platesnė taikymos rytis, tai tuomet prireiks daugiau teisės aktų ir iškyla rizika dėl e, reglamentavimo nuo naštos. Antra, EU, e, atsiprašau, ES reglamentavimas ir AJOSKO reglamentavimas. Šiuo metu akivaizdu, kad šiuo metu AESCO principai yra ES reglamento pagrindas. Nemanome, kad ES reglamentas taps naujoji standartų. Šiuo metu pasaulyje naudojami rodikliai jų dauguma nėra ES sukurti. Todėl turime apsispręsti, ar mes renksime naujus rodiklius, ar naudosimės AJOSKO rodikliais. Nuo to priklauso pasiekmes mūsų verslui ir piliečiams. Jeigu manome, kad AJOSKO standartai yra tinkami, negalime pritarti dabar mums pateiktam pasiūlymui, tokiam kaip jis dabar yra. Ir trečia, skaidrumo klausimai. Ponas Niedermayer teigia, kad reglamento taikymos rytį reikia siaurinti, reikia patikslinti dėl įgyvenimo aktų ir dėl skaidrumo ir priartinti reglamentą prie AJOSKO principų užtikrinti ekvivalentiškumą. Dėkojame pranešėjai už naudingą darbą ir reikėtų atsižvelgti į komisijos poveikio įvertinimą. Tokios pastabos mano ir pono Niedermayer. Ačiū. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu ponas Alvaris. Labai diena pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją. Per paskutinės savaitės labai intensyviai dirbome ir norėčiau prisipažinti, kad e, kitas savaitės taip pat dirbsime, kad tą reglamentą būtumėm parengę kaip galima anksčiau. Dabar dėl tos e, reglamentacijos buvo natūralios e, priežastys, aišku, buvo vis, labai manipuliuojama, spaudos ir visą tai matėme paskutinėmis savaitėmis ir mėnesiais. Ne tik tai su Liboru buvo manipuliuojama, buvo manipuliuojama dar ir su e, kitais dalykais, pavyzdžiui, dėl, dėl keitimo kurso ir panašiai. Europa Europoje reikia reguliuoti e, rinkas ir ne tik tais reguliuoti, tačiau turėti dar ir kitokių, e, kitokių e, duomenų, kur, kurie leistų kovoti su rinkų nestabilumais. Socialist, tai Europos labai pozityviai vertina šitą pasiūlymą, kurį pateikė komisija. Ir taip pat galėsiu dar tris ar keturis dalykus paminėti, e, e, kas pareikalaus intensyvesnio darbo per ateinančias savaitės. Pirmiausia, apibrieštis dėl. Bismarck Um, tai yra kol kas ar nelabai ne, neužpildyta e, vieta, kalbant apie fondus, kurie yra valdomi. Ir dienų e, metu taip pat, reikėt, taip pat reikėtų rasti tuos e, e, duomenis, kurie galėtų būti kritikuojami. Dabar kol kas jie nekritikuojami, bet vėliau gali su jais taip atsitikti. Ir dar norėčiau pasakyti, kad Besmar. Bes... kad tie kritiniai kritiniai rodikliai taip pat gali būti nestabilūs. Toliau standarto proporcionalumas. Aš manau, kad reikalingas tam tikras proporcionalumas. Savaime suprantama, negalima Euriborui ir Liborui taikyti tuos pačius rodiklius, nes tai gali turėti labai didelės įtakos finansinėms rinkoms. Šia, e, kai kuriuose sektoriuose gali būti naudojami ir kiti e, nesisteminiai m, mm, rodikliai. Taigi, kalbant apie proporcionalumą, reikės e, jį dar geriau apibrėžti. E, žaliavos taip pat gali būti priskirtos prie e, rodiklių. Dėl trečiųjų šalių tai komisijos pasiūlymas nėra išsamus, mes negalime viso to palikti nuo šaly ir dar reikėtų geriau apibriežti e, tikrinimo mechanizmą. Ačiū pranešėjui. Ačiū Kalbėsiu trumpai. E, daugelis klausimų, kuriuos norėjau aptarti jau minėti, aš pritariu pranešėjos išsakytom pastabom didžiąją dalimi ir šeši, su šešėliniais pranešėjais vyksta sėkmingas bendradarbiavimas. Turėjome galimybę išna, išreikšti savo nuomonės per visą pranešimo rengimo procesą. Norėčiau pakalbėti apie apriepti trečiašias šalis ir administracinę naštą. Visų pirma, apreptis Ajosko parengė dvi e, ataskaitas dėl rodiklių nebe priežasties. Pirmoji buvo parengta 2012-aisiais. E, tai, tai buvo e, pranešimas skirtas e, apie kainas informaciją teikiančioms agentūrams, o kitas dokumentas buvo parengtas dėl finansinio e, duomenų. E, Tai yra agentūros, kuriuose dirbantis žmonės, ataskaitos apie agentūras, kuriuose dirbantis žmonės rengia e, tuos rodiklius. Ypač aktualūs e, rodikliai, kurie taikomi yra prekių e, rinkoms. Ypač aktualu. E, aktualios yra šalis ir rinkos, kurios susijusios su e, naftą eksportuojančių šalių organizacijos narėmis. Pavyzdžiui, Rusija ir Iranas neleidžia didinti naštos kai kuriems tiems veikėjams, jeigu tie rodikliai pas, pasidaro per aukšti. Taigi reikia skirti dviejų rūšių rodiklius skirtus finansiniams e, rodikliams ir pre, prekių rinkoms. Taigi pritariu pranešėjai, kad svarbiausiams, e, rengiant svarbiausius rodiklius reikia taikyti labai griežtus reikalavimus. Ir kai tas rodiklis yra ne, ne, neaukščiausios, maksimalios svarbos, reikia taikyti lankstesnį požiūrį. O kalbant apie maksimalios svarbos rodiklius, siūlyčiau pasiekti Junktinės karalystės pavyzdžių, kur e, pa, galioja teisės aktas dėl Libor e, reglamentavimo ir taip pat galioja tam tikri reikalavimai e, tiems, kurie renka informaciją, statistinius duomenis, kurių pagrindų nustatomas Libor to, įsigaliojus toms taisyklėms situacija pasikeitė. Norėčiau pakalbėti apie investuotojus. Reikia užtikrinti jiems pasirinkimo galimybę. E, metodai, kurių pagrindų rengiami, nusatymi rodikliai turėtų išlikti skaidrus, tačiau turime suvokti, ar mes bandome e, reglamentuoti visų e, vartotojų veiklą, kurie tampa ir nu, informacijos teikėjais. Jei rodiklis keičiamas, ar kažkokia institucija prisidėjusi prie to rodiklio keitimo tampa e, tą rodiklį tvirtinančią instituciją. Apie trečiasią šalis jau buvo kalbėta, bet kadangi šiuo klausimu teisės akto pasiūlymo daugiau niekur nėra, turime būti atsargus, tvirtindami tokius standartus. Egzistuoja AJOSKO organizacijos standartai ir būtų gerai, jeigu juos pavyktų pasitelkti pri, pri, užtikrinant ekvivalentiškumą. Kaip suprantu, ponas Niedermayeris paprašė poveikio vertinimo studijos ir aš palaikyčiau raginimą parengti tokią apžvalgą. Ačiū. Ačiū toliau Marisa Matijaškų, es frakcijos vardu. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Taip pat posėdis jau beveik baigėsi. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už jos parengtą dokumentą ir už iškeltus aspektus. Skirtingai nei kiti kolegos dar neturėjau galimybės ateiti į šešėlinių pranešėjų posėdį, bet aš turiu daug įsipareigojimų, nespėjau visur uh, Pritariu mintims, kurias išsakė pranešėja bendrais bruožais. Dėl visų jau išvardintų priežasčių mums tikrai reikia tobulinti finansinių e, rodiklių apsaugos teisės aktą. Ir pranešė savo pasiūlyme ir eina šiuo keliu. Tai yra svarbiausias dalykas Reikia vengti bet kokio galimo manipuliavimo. Jau kiti kolegos jau apie tai kalbėjo. Nenoriu kartoti tų minčių, kurias jau išsakė kolegos. Akcentuosiu porą dalykų, kuriuos, mano galva, reikia atsižvelgti, svarstant šį dokumentą. Man vienas svarbiausių dalykų yra susijęs su e, elgesio kodekso pažeidimais ir interesų konfliktu. Manau, tokias situacijas reglamentuojančios taisyklės turėtų būti griežtesnės. Antras klausimas tai apreptis, bet šiuo klausimu jau daug pasakyta. Tačiau aš manau, kad e, rodiklių apreptis sritis, kuomet kalbame apie privalomą indėlį, informacijos teikimą, turėtų būti platesnis. Indeksų, apsaugo, indeksų apsauga. Reikėtų kažkiek riboti laisvanorišką informacijos teikimą, kai, kai ta informacija teikiama kažkokių indekso rodiklių nustatymui. Ir paskutinis mano pastebėjimas susijęs su pereinamaisiais laikotarpiais mm, po metodologijos pakeitimo. Manau, reikėtų įvesti pereinamąjį laiko, laikotarpį, kuomet keičiami taikomi metodai, jeigu tik tai yra įmanoma. Uh, ir per tą perinamąjį laikotarpį e, rodikliai turėtų būti apskaičiuojami remiantis ir anksčiau taikytą ir dabar ta, ir naujai taikoma metodologija. Turiu kitų pastebėjimų dėl ekvivalentiškumo, ajosko taisyklių, trečiųjų šalių, bet kolegos jau beveik viską aptarė ir man atrodo, kad galėsime dar viską detaliu aptarti. Ačiū. Moli, žaliųjų vardų. Finansinių skandalų grandinė susijusių su finansiniais rodikliais e, atrodo susijusi su tuo faktu, kad šią sritį, e, šią sritį galioja džentelmenų susitarimas, bent jau galioja iki šiol. Buvo kalbama apie nepatikimus rodiklius, taip pat apie e, įvairius skandalus, apie Libor skandalą jau žinome. Rengdami teisės aktą dėl rodiklių, turėtume pasirūpinti, kad ateityje nebūtų galimybių jais piktnaudžiauti, kalbu apie rinkos veikėjus ir kad tai būtų, vis, tai aišku, būtų visuomenės interesų vardan. Taip pat paaiškėjo, kad e, Londone niekas nekontroliavo standartų, kuriais vadovavosi beveik visas pasaulis. Europos e, rodiklių priežiūros sistema turi būti apsaugota nuo galimybės nacionalinėms institucijoms daryti mūsų tikslas turėtų būti įtraukti aktualius rodiklius į e, būsimą reglamentą, nes sena patirtis atskleidė, pavyzdžiui, pasitelkus Libor e, atvejį, kad nustatomi e, įkeičiamo, įkeičiamam turtui nustatomi rodikliai buvo abejotini. Buvo Taip pat pasitelkti rodikliai, kurie padidino bazinės rizikos dydį. Taip pat e, teisės akte nurodoma, kad komisija į 2018 metų turės įvertinti e, tų rodiklių taikomumo e, reikalingumą. Turėtume sukurti tokią sistemą, kurioje rodiklių, tie rodikliai turi būt, galėtų būti tinkami, kontroliuojami, taip pat sumažinti e, bazinius lygmenis, pagal kuriuos taikomi rodikliai. Esmai turėtume e, suteikti galiojimus tiesiogiai prižiūrėti tuos rodiklius. Ir galiausiai norėtume, kad būtų sustiprintas esmos vaidmuo ir galimybės teikti uh, gairias ir tapti tarpininku tarp nacionalinių ir Europos institucijų. Nina for... Ačiū. Nina Gil dar paprašė žodžio. Prašau, trumpai tik tai. Ačiū, noriu pasveikinti korą ir pasakyti, kad pinigų rinkų fondai ir rodiklių reglamento pranešimas yra susijęs ir visą laiką jie nagrinėjami kartu. Uh, Bet manau, kad mums reikia e, esminio, visuminio sprendimo šiuo klausimu, ypač atšvelgiant į, į nesenus šias rytis sukrėtusius skandalus. Ir kaip mano kolega Jonas sakė, mums nereikia labai ne, ne, nelankstaus režimo, nelankščios sistemos, kaip su, su priežiūros e, klausimu. Ar jūs manote, kad reiktų esmai suteikti daugiau galimybių, atikėti tą užduoti nacionalinėms institucijoms? Kaip jūs vertinate raginimus parengti poveikio vertinimo apžvalgą? Tai užtrunka. Nežinau, ar tai būtų naudinga, jeigu ta apžvalga būtų parengta. Aš pasisakyčiau prieš tokį žingsnį. Ačiū žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams ir poniai Gil už išsakytas nuomonės. Manau, kad mūsų laukia ne, nemažai darbų per atinančias savaitės, bet atrodo, kad mes visi suprantame, kad darbas yra netidėliotinas ir kad turime parengti gerą uh, reglamentą. Jei visi eisime tą pačią, į tą pačią pusę, manau, pasieksime gerų rezultatų dėl poveikio vertinimo apžvalgos. Nebuvo išsakytas prašymas parengti visiškai naują poveikio vertinimo studiją, tiesiog e, išsakytas siūlymas parengti kitą papildomą nuomonę dėl konkrečioms šalims iškylančių problemų, bet ne visiškai naują poveikio vertinimo apžvalgą. Matau, kad kai kurie šešėliniai pranešėjai pritariamai linksi, tai tikriausiai teisingai supratau tą siūlymą. Dar kartą priminsiu, kad e, tikrai yra būtina veikti sparčiai čia, mes neturėtume vėluoti, bet ponas Nidermaris mane patikino, kad Mm, tai neturėtų užtrukti. Aš tikiuosi, kad taip ir bus. Ačiū. Ačiū. Tolesnis darbų tvarkaraštis. Prašinimą svarstysime sausio 8, pakeitimus reikia įteikti iki sausio 20, paskui juos svarstysime sausio 23, balsuosime kovo 5. Ačiū visiems. Rytoj posėdį pradedame 8 valandą. E, bus bendras posėdis su Empul komitetu kitoje salėje, ar mes jau žinome kokioje salėje.